Right, thank you, thank you very much. Um, this is a continuation. Labai ačiū. Taigi tai yra vakarykščio balsavimo maratono pabaigos pratesimas. Noriu dar kartą visiems padėkoti už ištvermę, už kantrybę, už tai, kad į pabaigą sugebėjome pakankamai greitai spaudyti mygtukus, pradėti ir baigti balsavimus. Taigi vakar balsavome dėl šešių pranešimų paketo. Žanpol dar nori kažką pasakyti, prašom. Štai. Gerbima pirmininkė, darbo pradžioje aš noriu dar kartą padėkoti vertėjams, kurie vakar tikrai puikiai dirbo ir tik parodė didelį um, gražų žestą iš jų pusės, nes pabuvo ilgiau ir tikrai uh, galbūt mm, tie, kas dirba šiandien, galėtų perduoti tą žinę vakarykštėms kolegoms, kad mes esame labai dėkingi, nes esame jau nuolatiniai klientai. Tikrai ačiū. Thank you very much, because I'm conscious they were glued to their seats the same as we were. Right, where we got... Manau, užsakėte mūsų visų nuomonę, taigi mes balsavome dėl visų šešių pranešimų paketo e, elementų e, socialistų demokratų frakcijos vardu. Ponas Bulman išsakė tam tikras išlygas ir paprašė, kad tos išlygos dėl dėrybų pradžios, dėl pirmojo svarstymo būtų įtrauktos į protokolą. Noriu pabrėžti, kad mūsų komitetas privalo priimti sprendimą, ar mes dalyvausime pirmo svarstymo dėrybose. Noriu pabrėžti, kad tai nėra mandatas užbaigti pirmo svarstymo dėrybas. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip viskas judės į priekį, tačiau komitetas turi suteikti mandatą parlamento dėrybiniai E, grupiai ir pažiūrėti, ar mes galime pirmoji svarstymų e, dėrėti sėkmingai. Tai būtų bendras paketas ir mes nusprendėme, kad tai e, bus išlaikyta kaip bendras paketas visi šie dokumentai. Mano rekomendacija būtų tokia, kad būtų pirmininkas pranešiai <clears throat> įprasnė dėrybinė grupė kad leistumėm jiems pradėti dėrybas. Kaip ponas Bulman pasakė, uh, yra pasirūpinta, kad šiandien po pietų Um, įvyktų pasikeitimas nuomonėmis, e, sąžininkai taip sakant, nuoširdus e, pasiaiškinimas su pirmininkaujančia valstybė, nes jie maloniai sutiko ateiti pas mus, pristatyti savo bendrąjį požiūrį. Taigi aš manau, kad mes turėtumėm savo um, ruoštų taip pat sureaguoti taip pat tokiu pačiu gražiu žestu ir, ir, ir pasiaiškinti visų pirma dėl e, situacijos detaliau um, prieš Velykinės atostogas. Todėl paprašau prašiau komiteto suteikti šį mandatą. Žampol, Udo jau pasisakė, Žampol, ar norėtumėt kažką pasakyti šio klausimu? Gerbiama pirmininkė, ačiū. EPP frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes pritarėme jūsų vizijai tai, kas turėtų įvykti. Noriu priminti, kad tai yra šio komiteto tradicija, tiek kiek prisimenu, vis per visus šešerius metus visuomet būdavo po balsavimo komitete e, perinama prie dėrybų dėl ekonominių, finansinių elementų, kuriuos mes aptarėme. Labai svarbu būtent uh, reaguoti stipriai šiuose srityse ir reikia todėl labai gerai visų pirma išsiaiškinti visų pusių pozicijas. Patirtis rodo, kad tokiu būdu efektyviau galima dirbti toliau. Dabar kalbant apie priežiūros paketą po diskusijų su taryba buvo nuspręsta sustabdyti balsavimus, kad būtų galima parlamente pasianalizuoti situaciją ir po to jau tęsti dėrybas. Aš manau, kad galbūt procedūra nėra tokia labai įprasta, tačiau manau, kad ji parodė, jog galima efektyviai dirbti ir sudėtingais klausimais, kaip kad, pavyzdžiui, dirbame 2010 metais. Aš manau, kad e, tokiu būdu e, daug palankesnė suformuojama bendra situacija ir po to galima prie oficialių dėrybų pereiti. Kaip jūs sakėte, e, tikslas nėra būtinai bet kokią kainą susitarti pirmą pirmojo svarstymu. Tikslas yra ef, dirbti efektyviai, galvoti apie mūsų piliečius ir dirbti kaip įmanoma sėkmingiau. Ačiū, Kei. Thank you, Madam Chair. I think... Ačiū, pirmininkė reiktų prisiminti, kad kaip koordinatoriai mes įdėjome daug laiko į šį procesą, bandėm išsiaiškinti, kaip geriausiai būtų viską organizuoti ir mes nusprendėme juk, kad tai bus šešių dokumentų paketas. Šeši skirtingi pranešėjai iš skirtingų frakcijų dirba kartu, mm, labai panašiai kaip ir su priežiūros paketu dirbome. Uh, um, labai nuliūščiau, jeigu kažkas sakytų, kad šis šešių dokumentų paketas nejudės kartu uh, kaip viena visuma. Aš suprantu, kad kai kurios frakcijos nori uh, dirbti taip, kaip joms labiau patinka, tačiau um, mes tikrai visuomet laikėmės parlamento pozicijos, visuomet palaikėm tokią poziciją, kad reikia dirbti kartu ir aš manau, kad trialogija po parlamento išvadų reikėtų gerą valią dirbti ir dėrėtis. Manau, kolegos, kad tai yra labai ilgo proceso pradžia, dar ne pabaiga. Vakarykštė diena buvo labai svarbi, tačiau tai tik pirmasis žingsnis. Labai būtų gerai parodyti gerą valią ir išlaikyti tai kaip vieną bendrą paketą. Tai. Udo, prašyte žodžio, bet jūs jau vakar turėjote galimybę pasakyti, ar norite kažką pridurti? Ich würde, uh, ich würde gern... Aš, ponė pirmininkė, norėčiau išlaikyti dalykišką toną, kurį mes paprastai išlaikome ir norėčiau atkreipti dėmesį į vieną skirtumą vakar įvyko toksai tarsi persilaužimas, e, kai kurie norėjo greičiau baigti posėdį ir jūs parengėte paaiškinimą, kad šio komiteto nariams, nežinau kam, turėtumėte išduoti e, greito kompromiso įgaliojimus, fast reading compromise. Ir tas įgaliojimas turi aiškias sąlygas. Ir ta viena iš esminių sąlygų yra sutarimas dėl e- esminių klausimų. Tai yra esminis skirtumas, požiūrio skirtumas į šį paketą ir lyginant jį su priežiūros paketu. Dėl priežiūros paketo buvo tas sutarimas, konsensusas, dėl šio paketo nėra, nes dėl esminių dalių, dėl esminių dalių, dėl esminių dalykų išsiskiria komiteto narių nuomonės. Ir uh, Mes labai ilgai e, kovojame su jūsų pasipriešinimu, mes e, prašėme tęsti dėrybas, kad būtų pasiekta konsensuso, jūs tai atmetėte, atmetė ir kiti komiteto nariai, taigi tai, už tai atsakingi ne mes, bet dabar pasiekėme tokį tašką, kai reikia konstatuoti, kad nėra esminės sąlygos, kuri leistų patvirtinti šį paketą pirmojo svarstymo metu greitąją procedūrą. Todėl aš norėčiau, kad tai būtų užfiksuota protokole, kad nėra esminės sąlygos pirmajam svarstymui. Ir norėčiau toliau e, prašyti, kad kitame koordinatorių posėdėje Strasbūrė mes panagrinėtume, ką reiktų daryti toliau. Man atrodo, tai būtų sažiningiausia, ką būtų galima padaryti. I think I have to correct. Labai ačiū. Manau, kad reikia pataisyti viską, ką jūs pasakėte. Ir mes e, nusprendėme, kad jeigu norime toliau tęsti pirmais klaus svarstymą, tai reikia pranešti komitetu ir jeigu jūs norite įsijungti, tai e, turim tą aiškiai pažymėti. Aš pati vakar pasiūliau, kad iki šio ryto atidėtume svarstymą, bet jūs dar prieš mane iššokot. Aš norėčiau pacituoti 70 taisyklę e, ir galiu pasakyti, kad čia sakoma, kad prieš pradėdamas tokias dėrybas komitetas turėtų e, priimti sprendimą parlamentarų daugumą ir priimti pagrindinės mandatų gairės ar prioritetus. Mes tai jau padarėme balsuodami ir kadangi komit, mes kaip komitetas galime priimti e, sprendimą e, suteikti galiojimus pradėti dėrybęs. Norėčiau priminti Elgesio kodekso 21 priedą, kuriame yra sakoma, kaip turėtų būti elgiamasi per dėrybų pradžią dėl teisės aktų ir čia sakoma, kad bendrai Europos parlamentas turėtų naudotis visomis galimybės suteikiamis visomis eilinės teisėkuros procedūros uh, stadijomis. Ir jeigu galima, reikia pasiekti sprendimą kuo ankstesniu teisėkuros proceso etapu, nes atsižvelgiant į kiekvieno dosie specifiką. Politiškai tai gali būti, e, tokie sprendimai turi būti pagrysti e, tai gali būti nekontroversiški arba labai techninio pobūdžio pasiūlymai. Situacija gali būti taip pat skubi E, ir sprendimas turi būti e, reikalingas netidėliojant. Šiuo atveju galiu pasakyti, kad sprendimas yra politinis prioritetas ir tai yra netidėliotinas klausimas. Ir mes e, turime priimti sprendimą atsižvelgdami į skirtingas aplinkybės rinkose. Taip pat žinome, kad galvojant apie šios, šio dosie svarbumą, mes turime skubėti eiti į priekį. Taigi kalbame ne apie konsensusą, o apie didžiąją balsų daugumą. Žodžiu, prašys Ven. Well, uh, we... Deja, taip yra, nes uh, vyksta diskusija, kurios, uh, kurioje turėtų dalyvauti ne 40 žmonių, o tik koordinatoriai Mes visuomet ieškome geriausios, demokratiškiausios sprendimo. Ir aš galiu pasakyti, kad pasitaręs su pirmininkaujančia šalimi, galiu pasakyti, kad parlamente įprasta taisyklė yra tokia. Sustarimas per pirmąjį svarstymą yra priimamas tada, jeigu atitinkamame komitete susilaukiama reikiamos daugumos. Tam yra pakankamai gerų demokratinių priežasčių, nes kolegos kitose komitetuose dabar negali išsireikšti, pasireikšti dėl tam tikrų klausimų, kurie jiems rūpi. Vadinasi, mes atimame jiems galimybę e, dalyvauti plenarnėme posėdėje dėl skirtingų svarbių dalykų. Tai yra rimta problema bent jau mums, mūsų frakcijai. Mes išklausime labai daug skirtingų frakcijų e, susirūpinimo iš parlamentarų, kurie nepriklauso šiam komitetui. Ir vakar buvo e, labai daug nuomonių išsakyta užimtumo komitete. Per balsavimą buvo labai daug užimtumo komiteto pakeitimų ir jie buvo atmesti e, maždaug 60 e, procentų balsų e, daugumą. Ir dabar e, Europos parlamentas negali pristatyti savo pozicijos deramai tarybai. Tai yra labai rimta demokratinė problema. Aš norėčiau būtent tai ir išskirti. Aš manau, kad reikėtų e, prisiminti, kad argumentuojama tuo, kad e, rinka daro tam tikrą spaudimą ir šis klausimas yra netidėliotinai svarbus. Tačiau vis tik tai tai yra nepaprastai svarbus klausimas, priimant tokį svarbų dosiją kaip šis. Mes kolegų, kolegoms iš dešinių jų pusės neleidžiame e, prisidėti prie parlamento pozicijos apibrėžimo derantį su taryba. Ir jeigu mes dabar bandysime prastumti savo ketinimus šiandien čia, mes sulaužinsime parlamento tradiciją. Mm, suprantame, kad svarsimai per pirmąją, pirmąjį, sprendimai per pirmąjį svarsimą gali būti priimti tik tai didžiaja balsų dauguma. Veda. Tai netitinka mano ką tik perskaitytų taisyklių. Aš čia nepradėsiu dabar bendros diskusijos salėje. Per vanš labai atsiprašau, bet diskusijos dabar nebus. Jeigu dar kuris koordinatorius norėtų pasisakyti, taip kaip jau kiti padarė, tai galėčiau suteikti žodį. We, we Balsuosime jums bus suteikta demokratinė galimybė. Silvija. No, just... Aš norėjau tik pasakyti, kad man rūpi Sveno išsakyti būkštavimai. Svarbu užtikrinti deramą demokratijos funkcionavimą, tačiau mes dabar norime pradėti dėrybęs. Ir aš norėčiau tai pabrėžti, mes nesame pasirengę baigti paskubomis. Ir aš galiu pasakyti, kad Alde pozicija yra tokia. Negalime sakyti, kad esame pasirengę viską nuspręsti per pirmąjį svarstymą. Pradėkime diskutuoti per koordinatorių posėdį, pažiūrėsim, kiek galime pasiekti ir jeigu šansų pasiekti gerą sutarimą nėra, tada eisime į priekį. Pradėsime dėrybas ir pažiūrėsim, ar galėsim pasiekti sutarimą per pirmąjį svarstymą, kaip jau sakiau. Be to reikės e, atsiskaityti ne tik koordinatoriams, bet ir visam komitetui. Uh, kad suprastume, kaip tos dėrybos vyksta. Todėl atsiskaitoma turės būti laikas nuo laiko, tai yra įprasta tvarka. Dabar siūlau balsuoti. Per vanš, kodėl tu norėtum pasisakyti, nemanau, kad reikėtų. Madame la Présidente, je voulais simplement. Gerbiama pirmininkė, aš tik tai noriu išsiaiškinti, pagal kurią taisyklę mūsų reglamento, nesuteikite mums žodžio, tai nėra koordinatorių posėdis, tai yra ekonomikos reikalų komiteto posėdis, tai reiškia, kad turite suteikti galimybę vis, pasisakyti visiems nariams. Nereikėjo sušaukti koordinatorių posėdį, tačiau taip nėra. Todėl aš reikalauju, kad man būtų suteikta žodis dėl šio darbo tvarkės punkto. Right. I was going to give priority to coordinators. Norėjau suteikti pirmenybę koordinatoriams ir pranešėjams, bet prašom, per vanš galite pasakyti prieš jūsų pranešėjai anksčiau neis. Jeigu jūs suteiksite žodį taip pat ir pranešėjams, tai aš taip pat mielai pasisakysiu po pranešėjo, tačiau jūs sakėte, kad suteiksite žodį tik tai koordinatoriams, tai todėl aš pasakiau šią pastabą. Kągi, ačiū už suteiktą žodį. Mm, tikiuosi, nei nepaprieštarausiu socialdemokratų pranešėjo mintims, kurios bus išsakytos. Aš noriu tik tai pasakyti, kad tai politinių požiūrį tai yra labai skubu, skubiai spręsnas klausimas, rinkos iš mūsų to tikisi. Europos ekonomika jau keliarius metus matome, kad rinkos reguliavimas yra tikrai pats praščiausias, koks gali būti. Ir čia mes ir vakar per balsavimus aiškiai matėme, kad nėra konsensuso šiais klausimais ir Europos parlamentui dabar pradėti dėrybas, kuomet yra didžiulis spaudimas, ne vien tik tai iš tarybos, bet taip pat ir iš rinkų, kad būtų sudarytas sutarimas per pirmąjį svarstymą, tai yra geriausias sprendimas, kad būtų sudarytas blogas sutarimas. Todėl kviečiu jūs pasižiūrėti, kaip mūsų dėrybos yra vertinamos iš išorės. Jau ilgus metus mes sakome, kad uh, parlamentas turi parodyti savo raumenį, savo jėgą ir išsakyti savo aiškę poziciją darybose. Tačiau kodėl dabar vyksta tos uh, diskusijos kovo 10 dieną pirmų, pirmininkų suėgoje dėl darybų iššūkių? Todėl, kad iš tarybos yra labai didelis spaudimas. Parlamentas visuomet dėl to, kad mes esame susiskaldę, suteikia visas, visus šansus tarybai viskas spręsti. Uh, Tai yra svarbus politinis iššūkis ir demokratinis iššūkis. Jeigu nebus labai aiškiai apgintos parlamento teisės ir įgaliojimai, tai aišku, kad taryba politiškai, demokratiškai ir visai kitaip laimės ir tikrai tai netitiks mūsų lūkesčių. On... Labai tvirtos mūsų pozicijos daugeliu požiūriu. Ir manau, kad bus visiškai aišku, kad dėl daugelių klausimų, dėl kurių bus deramasi, nebus mūsų tokios jau pozicijos skirtingos, kaip kad kažkas tai bando pasakyti. Aš manau, kad vis tik tai e, patirtis mūsų rodo, kad net ir kai pozicijos yra skirtingos, mes sugebame pasiekti pakankamai gero rezultato ir dirbti vieningai. Lize. Sure. I think, I think like pirmininkė, manau, kad e, tokiu momentu dėl klausimo svarbos būtina priimti išmintingą sprendimą. Ir tokia būtų man labai paprasta žinia. Parlamentas, šis parlamentas yra susiskaldęs labai svarbiais e, klausimais, ne kažkokiais tai nedidelės svarbos klausimais, bet tikrai lemiamais klausimais. Todėl labai svarbu, kad į procesą būtų įnešta išminties. Labai rekomenduoju kolegas neįstumti mus į tokią poziciją, kuri netitiktų įprastinių parlamento procedūrų netitiktų solidarumo principo, kuris yra vienas iš svarbiausių šio parlamento stiprybės šaltinių. Mums tikrai nedaro rinkos spaudimas. Spaudimas yra tik tai toks, kas atsitiks su eurozona, kaip, ar jį įstriks, ar įstriks visi politiniai sprendimai dėl mūsų bendros sąjungos ateityje. Tai nėra techninis klausimas, tai yra politinis klausimas. Ir dar svarbiau, nei kažkoks tai rinkų spaudimas yra mūsų piliečių spaudimas. Mes turime pažiūrėti, kas vyksta visose mūsų valstybėse, kiek yra skeptiškų, kritiškų politinių jėgų, e, skeptiškai vertinančių Europos projektą. Tikrai gana tai yra aišku ženklas, kad kuris ragina mus piliečių uh, atstovus būti išmintingais. Taigi nedary, nepriverskite mm, mūsų daryti kažko kitko. Raginu kolegas pamastyti apie tai. Mes galime labai daug prarasti, jeigu būsime įstumti į dėrybas, kuomet neturime aiškaus bendro supratimo, ko mes norime pasiekti. Tai tiek norėjau Jums pasakyti. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Marks. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš, man kyla klausimas, kur aš esu. Aš galvau, kad esu Europos parlamente, kur pagal darbo tvarkos taisyklės sprendimai prieimami didžiaja balsų dauguma. Vakar mes prieimėme sprendimus e, didžiaja balsų dauguma, tačiau negali atsitikti taip, kad dėl procedūrinių klausimų mažumos pozicija taptų daugumos pozicija. Man tai yra, atrodo, kad tai yra netoleruotina. E, ir norėčiau paklausti kolegų, ar jūs norite, kad mes kuo greičiau plenarinėje sesijoje nagrinėtume šį klausimą. Ten taip pat nelaimėsime, jeigu pažiūrėsime į daugumos, į daugumos balsų pasiskirstimą, koks jis buvo vakar, tai ir, ir plenarinėje sesijoje nelaimėsime, tai tuomet mažumos pozicija taps daugumos pozicija. Ir tai yra demo, tokia yra demokratija. Kartais laimi, kartais pralaimi. Kai pralaimi, reikia toleruoti tą pralaimėjimą. Jeigu laimi, tai reikia e, toleruoti pergalę. Todėl norėčiau, kad kolegos pripažintų, kad rezultatas yra toks, koks jis yra. Ir dabar e, niekas nepasikeis e, dėl to, jeigu mes bandysime per procedūrinius klausimus spręsti šituos e, dalykus ir tokiu būdu nepasieksime daugiau solidarumo. Ačiū. Robertai, tu norėjai pasisakyti. O po to. E, dar, jei norės pasakyti, koks šešėlinis pranešėjas arba pasprašėjas. Kolegin. Gerbiami kolegos, nesijaudinkite, aš kalbėsiu labai trumpai. Mes esame politikai, žinome, kad per balsavimus pralaimime arba, arba laimime. Aš e, gerbiu tą sprendimą, kuris buvo priimtas vakar balsų dauguma, tačiau vienintelis švarus sprendimas būtų toks, jeigu mes kiek įmanoma greičiau šį paketą e, pateiktume plenariniam posėdžiui. Ir manau, to, tai būtų galimybė pasikeisti nuomonėmis apie šį esminį klausimą. Aišku, gali būti taip, kad plenarinėje sesijoje pasitvirtins tą daugumą, kurią mes matėme vakar, bet tai būtų demokratinis sprendimas. Tai, ką mes darome dabar, dėje, tai yra neskaidrus procesas, bandymas eiti per užpakalinės duris, e, bandymas diskutuoti už kitiems už nugarų, su taryba, su komisija. Ir kartais e, rezultatai būna tokie, yra, kuriuos tikrai reiktų kvestionuoti. Ir manau, kad vienintelis aiškus sprendimas, e, švarus, sąžiningas sprendimas būtų, kiek įmanoma greičiau teikti šitos dokumentus svarstymui plenarinėje sesijoje ir žiūrėti, kokia bus dauguma e, tenai. Ir tada mūsų, mūsų dėrybos bus efektyvios tik tada, kai mes turėsime plenarinio posėdžio sprendimą. Own... Jeigu kažkas Udo e, ketina savo pozicijos nekeisti, tai prašom. Noriu pasisakyti dėl darbo tvarkos taisyklių, ponė pirmininkė. Jeigu mes negalime sutarti tai tuomet padarykime taip, kaip buvo pasielgta dėl švap e, pranešimo. Eikime su šiuo paketu į E, plenarinę sesiją. Man atrodo, tai būtų tikrai švariausias sprendimas. Manau, kad kitų frakcijų kolegos taip pat pritartų šitam demokratiniam sprendimui. Aš jau Džono Paul prašymą gavau šį klausimą pateikti balsamui. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ši diskusija jau pakankamai užsitėsi. Kaip sakė Markus Ferberis, dauguma išreiškė savo nuomonę ir šiame parlamente, kiek aš žinau, nėra jokios prievalės siekti konsensuso. Ir kartais mūsų rinkėjai e, per visus e, balsavimus mato, kaip e, sunku pasiekti tą konsensusą. Šiandien pozicija yra labai aiški, ilgus mėnesius vyko dėrybos, pranešėjas žino, ką reikia padaryti ir buvo atkreiptas dėmesys į viską, ką reikia. Ir aš nemanau, kad e, plenarnėme posėdėje e, kalbės vis tie patys parlamentarai, kurie kalbėdavo anksčiau. Aš manau, kad e, dalis diskusijų minčių bus pakeista. Dabar didžioji dauguma tam pritarė. Kaip jūs, ponė pirmininkė, sakėte, ta dauguma yra pakankamai didelė tie klausimai didelė dalimi yra labai arti konsensuso ir taryboje mūsų pozicija yra apibriešta. Dabar turime apibriešti savo judėjimo būdą ir parlamentas turi turėti savo aiškę poziciją. Aš manau, kad jeigu mes dabar dėlstume ir e, procedūra būtų pristabdyta, tai parlamento reputacija tik nukentėtų. Mes žinome, kad parlam, Europos parlamente yra dirbama labai daug ir viskas, kas yra daroma parlamente, negali būti sprendžiama greito sprendimo tvarka. Bet, ponė pirmininkė, kaip jūs sakėte, šiuo atveju mes e, turime balsuoti dėl dėrybų mandato, tada viskas bus formalu ir mes žinosim, ko mes turim siekti. Bet e, Mes e, nemanau dabar, kad turėtume tęsti šį debatą ir diskusiją. Žan Paul paprašė, kad organizuotume balsavimą. Manau, kad tą ir reikėtų padaryti. Ar galėtumėt dabar balsuoti kortelėmis? Jeigu jas atsinešėt, norėčiau visiems priminti, jeigu kas bijote dėl ko nors, ar turit kokiu tai neiškumu, tai priminsiu, kad didžioji dalis pranešimų buvo priimta daugumar Uh, Visi sprendimai buvo priimti didžiają balsų daugumą. Favor, 5 against, Ford 25 in favor, 13 against. I do not... Aš uh, nemanau, kad nors vienas iš mano paminėtų skaičių reiškia mažą daugumą. Pone pirmininkė, aš norėčiau, kad mes balsuotume dėl to, kad plenarinėme posėdėje būtų priimtas e, sprendimas dėl įgaliojimų. Todėl norėčiau, kad dėl to būtų balsuojama visų pirma. Visų pirma, ar mes apskritai norime balsuoti? Ar E, balsuojame dabar dėl to, ar reikia atiduoti tą klausimą plenariniam posėdžiui balsuoti. Uh, right. uh, un... Vienas socialdemokratų yra per daug ir trys EPP yra per daug. <laughs> right, we're okay now, but there are two people. Dabar viskas svarkoj. Dar du parlamentarai dėjo kortelės, bet nebalsavo. Gal galėtumėt balsuoti? Baigiu balsavimą. Atmesta. 14 už, 25 prieš. Dabar balsuosime dėl dėrybų mandato, kad būtų pradėtos diskusijos su pirmininkaujančia šalimi. Ar jau visi, kam reikia balsuoti, balsavo? Nes aš uždarau balsavimo sistemą. 26 už, 14 prieš. Taigi, dirbsime toliau. Ačiū už kantrybę ir ištvermę. O dabar dirbsim pagal darbo atvarkę, kai tik aš suprasiu, kokia ta darbo atvarkė. Right, thank you everybody. If those who are leaving could do so quietly. Prašyčiau išeinančiųjų tą daryti tyliai, nes mums reikia tęsti diskusiją dėl e, šviesinių finansinių priemonių. Never mind, such is life. Please, we've, we have lost time from our discussion, so I would like... Jau diskusiją daug išvaistėm laiko. Dabar noriu suteikti žodį Werneriui Langenui. Primenu visiems. Prašyčiau tylos. Ar galėtumėt nustoti plepėtis tarpusavyje? Tęsėme diskusijas, pradėtas Strasbūrė. E. Jau turiu ilgą kalbėtojų sąrašą. Pirmiausia, Werneris Langinas, paskui Kate Swinburne, žaliųjų atstovas, net nežinau kas, Svenas arba Paskalis, kai kuris nors ateis čia, paskui Angelin, paskui aš. Ar dar kas nors norėsit pasisakyti? Tada duokit mums ženklą. Vernerį žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tos diskusijos turėtų vykti nuo 9 iki 9.40, taigi mums lik, mes jau vėluojame, jau tarsi prieš tris minutės turėjo baigti šios diskusijos. Bet norėčiau pasakyti tokius dalykus. Vakar iš JAV gavome žinių ir tą informavo tą informaciją mums, mums pateikė Geri Jensen, kuris čia buvo komitete, e, kad JAV kongresas balsavimą dėl Franko Dodo įstatymo e, nukėlė vėlesniam laikui. Tai reiškia, sprendimo įsigaliojimui 2012 metams iškilo E, grėsmė ir atrodo, kad amerikiečiai nori iš tolo žiūrėti, iš tolo pažiūrėti, kai, ko, kokios, kokie bus privalumai, jeigu jie atsisakys tokio reguliavimo. Tai yra tokia esminė naujiena. Toliau kitas dalykas - išvestinės finansinės priemonės. E, pavyzdžiui, Vokietijoje E, Vokietijoje per kovo mėnesį buvo virš 600 tūkstančių e, išvestinių vertybinių popierių parduota, iš kurių didžioji dalis yra ypatingos rizikos išvestiniai popieriai, kurių, kurių vertės kritimas galėtų įtakoti visos akcijų vertės kritimą. Todėl e, neaišku, ar pagal normalią finansinė struktūra iš vis tokie išvesniai popieriai e, galėtų būti leisti, e, leistini. Toliau norėčiau padėkoti e, sekretoriatui, nes jisai atliko labai didelį darbą, virš 900 pateiktų pakeitimų, ap, juos apdarojo, padarė jų santrauką. Ir po diskusijų norėčiau iš karto po Velykų atostogų padaryti susitikimą su šešėliniais pranešėjais ir paskui tik tai pradėti dėrybas dėl kompromisų, kad mes e, galėtume e, laikytis tvarkaraščio, nustatyto tvarkaraščio be problemų. Taigi tokios būtų mano pastabos. Ačiū. Ačiū, Kei. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui už atliktą didžiulį jo ir jo komandos darbą. Tikiuosi, kad iš tikrųjų. Uh, per tą laikotarpį daug darbo įdėta rengiant ir, ir projektą, mm, ir pakeitimus, ir aš manau, kad mes tikrai sugebėsime pasiekti daug konsensuso, nežinant to, kad yra 977 pakeitimai, nes panašu, kad visi žiūrime tą pačią kryptimį, galbūt tik tai matome skirtingus uh, kelius, kaip pasiekti mūsų tikslų. Aš norėčiau gal išsakyti keletą pastabų dėl kai kurių gal labiau neišspręstų klausimų, dėl nefinansinių išimčių, dėl ko parlamente turi būti susitarta, kad e, dėl centrinio klyringo prievolių turi būti atitinkamos išimtis taikomos verslo ir neverslo operatoriams. Turime nustatyti kriterijus, kas tai yra tikros verslo, tik, tikra verslo rizika. Ir čia reikia galvoti apie verslo Mm, išdo funkcijas, kaip esma apibrėžė. Aš galvoju, kad būtų protinga apibrėžti tam tikras gairias šio klausimu, tam, kad, aiš, kad, kad būtų aišku, kaip geriau apibrėžti tas išimtis, kad neatsirastų spragų, bet taip pat iš dalies ir dėl to, kad verslas aiškiai žinotų, kokia bus jų teisinė padėtis ir išlaidos. Uh, norėčiau paprašyti kolegų pažiūrėti į mano 488 pakeitimą. Galbūt čia būtų galima pasiremti tuo, kaip tam tikromis gairėmis, pagal ką esame galėtų apibriežti e, oficialius kriterijus. Dabar dėl atskirimo klausimo, man atrodo, mūsų padėjėjai dauguma bent jau iš jų labai turėjo įsileisti į techninės detalės. Atskirimas tikrai pakankamai sudėtingas klausimas, kaip išiškėjo iš pakeitimo. Žiaugiuosi, kad daug dauguma mūsų pakeitimų iš daugelių frakcijų sutelkia dėmesį būtent į šį klausimą, kadangi eina kalba apie tai, kad investuotojai turėtų tokias garantijas, kokių norėtų ir kad turėtų teisinį aiškumą ir ramybę, kokios norėtų. Lehman Brothers žlugus investuotojai, kurie priejo prie clearing, clearingo rūmų, nežinojo pakankamai aiškiai, kas atsitinks su jų pinigais. Neprarado jų, bet tačiau žinojo, kad kažkur tie pinigai yra tam kolektyvinėme puolė, bet negalėjo prieiti prie jų. Dėl tos priežasties aš ir daugelis kitų pateikėme tą opciją klientams, kad jie galėtų turėti visiškai atskirtas sąskaitas. Nors visiškas klientų atskirimas galėtų būti numatytas arba omnibus sąskaita galėtų būti būti. Ir čia kodėl turėtų būti ta opcija, kad tai yra pasirinktas variantas, kadangi daugeliu klyringo rūmų tai gali būti pakankamai brangu. Pavyzdžiui, vienas e, spec specializuoto klyringo rūmų sako, pasakė man, kad turėtų turėti labai daug e, atskirų sąskaitų tūkstančiai jų turėtų būti, tačiau e, reikėtų tokiu atveju naujų technologinių sistemų ir taip toliau. Ir kadangi kai kurie galbūt atsargesni klientai norėtų daugiau e, ramybės, e, garantijų, tai jie kliringo rūmai galėtų būti pasirengę kai kuriems vari, pasiūlyti tokį variantą, tačiau ne visi galėtų užtikrinti tokį visišką sąskaitų atskirimą. Taigi, jeigu tai būtų privalomas reikalavimas, tai galėtų būti atgrasanti priemonė kai, kuriom, kai kuriems rūmams. Galbūt reikėtų galvoti apie duomenų priemonės e, klientams klientams. Ir Paskutinis dalykas - užsienio valiutų keitimo rinka. Aš sutinku su kolegomis, kad reikia jame aprimties, apriepties kiek įmanoma platesnės, tačiau būtent galvojant apie šią turto rūšį, mes kartais bandome išspręsti tas problemas, kurios galbūt jau yra išspręstos. Aš nemanau, kad įtraukus šią turto rūšį į paketą tikrai sumažėtų rizika, nes užsienio valiutos keitimo rinkos yra kitokios nei išvestinių priemonių kitos rinkos, nes yra back-to-back -back transakcijos, kurios sprendžiamas pakankamai greitai. Ir tas gali būti, kad jeigu viena pusė bankrutuoja sandorio metu, tai tuomet klyringo rūmai turi prisimti čia atsakomybę. Tuo tarpu čia valiutos keitimo rinkoje visiškai kitaip viską, viskas vyksta, kadangi už sandorį turi būti atsiskaitoma tą pačią dieną. Atsižvelgiant į tai, aš norėčiau paprašyti jūsų dėmesio 149, 247 ir 2. 347 pakeitimus reikėtų panalizuoti visų pirma prieš numatant klyringo prievalės. Aš labai tikiuosi, kad bus išlaikyta toliau tokia pati darbinga dvasia, kad mes puikiai dirbsime toliau kaip šešėliniai pranešėjai, kad būtų reglamentas proporcingas ir geras ir kad tikrai sėkmingai dirbsime su pranešėjai kai žaliųjų nieko nėra, tai tada prašom jums žodis. Muy brevemente, porque he presentado un número limitado de enmiendas. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. E, kalbėsiu trumpai, pateikiau keletą pakeitimų ir esminis dalykas, kuris juose atsispindi, yra toks. E, šis dokumentas turėtų būti nuoseklus, ypač e, kalbant apie Dodo E, Franko Dodo įstatymą. Yra labai svarbu, kad būtų įtrauktos pagrindinės sandorio šalis. Tai yra labai svarbu, nes tai turėtų būti bendros valdysenos dalis ir ateityje turėtų būti įmanoma e, analizuoti interesų konfliktus. Toliau esminės sąlygos, kurias reikia išpildyti, e, reikia užtikrinti, kad būtų solidi administravimo sistema, kad joje veiktų atitinkamos techninės struktūros. Taip pat, aišku, reikia turėti tam tikros veiksmų laisvės, maržų e, ir taip pat turėtų būti atitinkami taikomi kapitalo reikalavimai. Jeigu mes e, kalbame E, apie kaštus, tai turėtų būti, idealu turėtų būti, kad tie kaštai būtų minimalus arba jų iš viso nebūtų. Ir tai taip pat turėtų atsispindėti reglamente. Toliau prieiga. E, reiktų siekti, kad nebūtų taikoma jokia diskriminacija, kad viskas būtų labai skaidru e, mm, taip pat reikia daryti viską, kad sistema nebūtų susiskaidžiusi, kad ne, neatsirastų kažkokia hierarchija, kuri netitiktų rinkos reikalavimų. Kitas svarbus dalykas, man atrodo, čia reikia kalbėti ne tik apie e, prievolę informuoti, bet taip pat apie prievolę saugoti dokumentus, kad vėliau būtų galima renkti ataskaitas. Tai yra esminiai dalykai, kurie yra susijęs su Franko Dodo įstatymu. E, ypač kalbant apie e, rinkų sąveiką. Toliau dėl Europos vertybinių popierių rinkų institucijos yra labai svarbu, kad visos institucijos turėtų prieigą prie atitinkamos informacijos, nes tai yra skaidrumo pagrindinė prielaida ir tai turėtų būti įtraukta į reglamentą. Dėkoju, Jurgenai. Dėkoju. Norėčiau pasakyti keletą pastabų iš mūsų pusės. Mes labai sveikiname tai, kad pranešėjas labai apribojo išimčių e, skaičių ir stengiasi jų vengti, tačiau pažvelgus į visus pakeitimus, mes matome, kad tose pakeitimuose vėlgi reikalaujama visa eilė išimčių. Ir aš norėčiau pakomentuoti dvi tas išimtis. Visų pirma, ar reiktų iš taikymos ryties išimti valiutų kurso sviravimo finansinės priemonės. E, jų dalis rinkoje yra labai nedidelė, tai galėtų tai būti, tačiau e, iš tiesų tos e, valiutų kurso keitimo rizikos yra sunkiai apskaičiuojamos Ir jeigu pažiūrėsime į krizę, kuri buvo kilusi 90-mečio pabaigoje, tai būtent valiutų kurso sviravimai ten vaidino labai svarbu vaidmenį. Ir tuo metu e, tie valiutų kurso sviravimai tikrai labai įtakojo finansų rinkas. Todėl e, mums atrodo, kad tai yra svarbus aspektas ir būtų svarbu, kad šiems išvesniams vertybiniams poveriams nebūtų taikoma išimtis. Toliau kita sritis yra pensijų fondai mes taip pat norėtume, kad e, ji, jie nepatektų į e, reglamento taikymo sritį, nes tai yra susijęs su šitų fondų kaštais. Mums atrodo, kad e, tie pensijų, pensijų draudimo įmonės yra svarbus ir labai stambus veikėjai rinkoje, todėl yra sudėtinga juos, jiems netaikyti tarpuskaitos prievolės. Todėl mums atrodo, kad pensijų fondams nereiktų taikyti išimties. Toliau norėčiau taip pat pasisakyti ir dėl tarpuskaitos prievolės. Jeigu ji įsigalios taip, kaip siūloma, tai tuomet ta prievolė bus pakankamai didelė ir plati ir tai bus susijusi su tam tikra sisteminė rizika rinkoje. Todėl mums atrodo, kad, mums, e, kad čia reikėtų kie, e, siekti kiek įmanoma didesnio skaidrumo ir e, turėtų informaciją prie, apie šią rinką ir prieigą prie rinkos turėti visos nevyriausybinės organizacijos, visos e, kontrolės institucijos. Dėl to mes e, manome, kad tarpuskaitos prievolė turėtų būti e, viešojo sektoriaus rankose. Ir paskutinė mano pastaba, mes pageidautume, kad prekyba maisto produktais ir pašarais, e, kad jai nebūtų taikoma tarpuskaitos prievolė, kad čia būtų taikomi atitinkami draudimai. Atrodo, kad komisija svarsto pateikti atskirą sprendimą dėl šio sektoriaus, atskirą pasiūlymą nežinau, ar tikslinga būtų įtraukti į šį reglamentą, Galbūt apie tai galima būtų užsiminti konstatuojamosiose dalise. Tai būtų tokia gana teisinga nuoroda. Manau, kad tokie, tai yra esminiai klausimai. E, spekulacijos maisto produktais ir pašarais, aišku, yra svarbus klausimas, bet jeigu pažiūrėsime, kaip apie tai informuoja žiniasklaida, tai pamatysime, kad būtent to ir yra reikalaujama iš piliečių pusės. Ačiū. Sven, on... Labai ačiū. Svenai, tu buvai išsirašęs kalbėti. Ar atėjai, atėjęs dabar nori kalbėti? Labai atsiprašau, pirmininkė negalėjau anksčiau prisijungti. Perskaitysiu, nes Paskalis negalėjo ateiti, jis yra mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas, todėl perskaitysiu jo pranešimą trumpai šiuo klausimu. Dėl e, išvestinių finansinių popierių uh, um, apimties. Maksimalus OTC išvestinių priemonių mastas turi būti trauktas į standartizuotas sutartis, kad bent jau 80 procentų būtų įmanoma tai padaryti. Tarpuskaitos prievalė turėtų būti išplėsta į tas standartinės e, sutartis, kiek tik tai tai įmanoma padaryti. E, ir e, valiutų kurso keitimo finansinėms priemonėms de facto taip jau ir yra. Išlygos nuo tarpuskaito prievalės turėtų būti taikomos tik tai objektyviai nustatomiems um, rizikos fondams Negalima to daryti pagal sektorius. Komisija turėtų nustatyti rizikos fondus taip, kaip, taip, kaip kad buvo 79 punkto atveju. Turi būti aiškiai apibrieštos aiškios sutartys ir e, veikėjai. Ir nefinansinėms priemonėms neturėtų tai būti taikoma jokių e, E, žemutinių ribų, ypač e, kurias peržengus nereikia riboti. Energetikos rinkos reguliuotojai turėtų būti e, sukoordinuojami per ESA, ESMA, kad būtų užtikrintas mandato įgyvendinimas. OTC, SST ir priekybinių popierių depozitorijumai turėtų būti reglamentuojami ypatingomis priemonėmis. Ir galime aiškiai užtikrinti, kad galime aiškiai pasakyti, kad mūsų tikslas apimti visas OTC, kaip kad sakoma paaiškinamajame rašte. Informacija apie visus išvestinius popierius turėtų patekti į sandorių duomenų saugiklas. Ir e, tais atvejais, kai turi būti taikomos, gali būti taikomos išlygos, esmė yra. Man labai sunku net skaityti tokį pareiškimą. Aš nesu įpratęs prie tokių terminų, sako kalbėtojas. Visų rūšių, rūšių CCP turėtų būti reglamentuojami taip pat. Ir atrodo, kad tai iš esmės atitinka pirminį tekstą. Antras dalykas, mes norėtume, kad tai jiems būtų taikomos ribotos bankininkistis licencijos, vienodai visose valstybėse narėse. Ribotos reiškia, kad jos negali daryti nieko kito, tik suteikti tarpuskaitos e, paslaugas. CCP e, ta saveikumas negali būti sukurtas tol, kol e, jos neveiks taip, kaip reikalauja reguliuotojas bent penkerius metus. CCP licenzijų išdavimas turėtų būti geriausiai organizuojamas Europos mastu. Trečiųjų šalių CCP turėtų tenkinti tuos pačius standartus kaip ir ES, kad e, jos galėtų veikti ES kaip įprastos veikėjos. Be to, esma nustato minimalius standartus E, maržos ar užstato reikalavimams, e, krėtinėmis e, aplinkybėmis ir tie reikalavimai gali būti patidinti, kad būtų užtikrintas pardavimų efektyvumas. Galiausiai CCP rizikos komitetuose turėtų būti pakankamai išorės veikėjų ir ekspertų ir stebėtojų, kad būtų užtikrinta, kad poveikis plataus masto suinteresuotoms pusėms būtų deramai tvarkomas. Mes suprantame, kad ne, visi, teis, ne visos teisėtos išvestinės priemonės gali būti e, tvarkomos e, taip, kaip nustatyta dabar. Visos e, suinteresuotos pusės turėtų suprasti, kad reikia tenkinti atnaujintą direktyvą, kurioje kalbam apie bankų kapitalo reikalavimus. Ir dėl e, sandorių duomenų saugyklų ten turėtų būti registruojama viskas detaliai, kad e, prižiūrėtojai ir stebėtojai galėtų gauti atsakymus į klausimus susijusius su rizika ir tikslais. Be to turi būti numatyta galimybė atsiskaityti e, stebėtojams e, duomenų kaupimo e, registrams. Galiausiai dėl trečiųjų šalių kalbėtas atsiprašo, nes jam labai sunku perskaityti tokį tekstą. Net ir vokiškai kalbėtojas sako, man sunku būtų tokį tekstą skaityti, o jis skaito angliškai. Uh, CCP ir e, domenų repozitorijumų reglamentavimas atrodo te juridinių požiūrių neįmanomas, nes e, e, turi užtekti metradarbiavimo tarp trečiųjų šalių stebėtų ir esmos. Labai ačiū, Paskalis labai norėtų su jumis gerai bendradarbiauti. Jis jau pradėtas ir jis vyksta kartu su šešėliniais pranešėjais ir su pranešėju. Ačiū. Um, ačiū. Ir sąraše paskutinė esu aš pati ir po to pranešėti duosiu vėl žodį. Žinau, jūs jau girdėjote visą tai, ką noriu pasakyti ir tikrai neapsigalvojau, bet ką norėčiau padaryti, tai norėčiau aptarti kai kurias e, e, sritis, kur galbūt diskusijos po truputėlį juda į priekį. Įdomu, Mes visi turime tokių jautrių minčių, tik tai gaila, bet neįmanoma jų sudėti į vieną paketą. Mm, gal toks ekstremumas būtų pasakyti, kaip Jorginas pasakė, galbūt CCP turėtų būti tam tikra priemonė, bet mm, kaip viešojo sektoriaus, neaišku, kaip būtų, jeigu tai būtų privataus e, sektoriaus e, ir, ir viešojo sektoriaus hybridas. Uh, kaip tada būtų su, um, ta, su, tuo, su ta rizika, tarkim, jeigu tai yra viešojo sektoriaus paslauga, tačiau privačiose rankose. Dabar dėl tarpuskaitos, kas turi uh, patekti į tai, koks turi būti tas atvirumo uh, aspektas. Mes jau kalbėjome apie tai. Mes, uh, Dauguma nebiržinių švestinių priemonių yra standartizuotos, uh, galbūt ir taip jau patenka atitinkamai ir nebepateks į šią direktyvą, tai tada klausimas yra, ar apie viską turi būti pranešama, nes iš tikrųjų mes turime žinoti apie viską, tai yra apie viską turi būti pranešama sandorių duomenų saugykloms. Tačiau um, diskusija būtų tokia, ar, ar tai turėtų būti horizontalu, ar tai vertikalu. Uh, Aš nenorėčiau, kad viskas būtų vien horizontalu ar vertikalu, aš norėčiau trijų dimensijų, norėčiau, kad būtų ir į viršų, ir į apačią, ir į kairį, ir į dešinį, strižą ir taip toliau kad būtų užtikrinta, jog būtų konkurencija, tačiau mm, nereik, kad nereikėtų uždrausti tokių dalykų, kad būtų o, biržos ir tarpuskaitos rūmais tarpusavį kažkiek susiję, kad mm, kiek tai gali turėti neigiamo poveikio kainų formavimui. Manau, kad tos dalykus mes turime išsiaiškinti. Čia galbūt JAF ir nori to pasiekti su Frank ir Dodd įstatymu, tačiau, kaip minėjo kolega, iš tikrųjų jie dar to nepadarė, atidėjo viską į ateitį. Taigi mes turime spręsti, ką mes darysime, kad mūsų ateitis būtų trijų dimensijų. Ir kaip, ką mes darysime jeigu reglamentuosime gal labai nedidelės rytį, tik tai dvi šalius, kažkokius apsikeitimus ir, ir bus pakankamai griežtos tos taisyklės. Dėl kolegijų reikia aiškaus sprendimų prieimimo proceso, taigi buvau pasirengus palaikyti pranešėjo pasiūlymus, bet galbūt vis tik tai gal reiktų galvoti apie kitus kompromisus. Uh, negali numatyti pernelik sudėtingos sprendimų priimimo proceso dėl pensijų fondo. Su Geri Gensler keitėmės nuomonėmis dėl to, kas čia būtų pagrindiniai dalykai. Tai yra a, įkeitimo priemonės, kurias mes sutiktumėm priimti Europoje. Čia kiltų toks klausimas. Tačiau a, Dodir Frank įstatymą ruošiant JAV, tai nebuvo problema, kadangi jie turi daug platesnį įkeitimo priemonių spektrą, kai kurios iš jų galbūt kelia abejonių, bet sakykim, todėl būtų įdomu iš tikrųjų mm, pagalvoti, kaip toliau judėtumėm šio klausimu. Tai, tai tikrai labai opi problema tai negali būti pernelyg brangi sistema, kuria turėtų vadovautis pensijų fondai bent jau dabar. Uh, mums reikia kažkaip tai pagalvoti apie tai, kaip mes savo ateitį apsirūpinsim dėl valiutų keitimo kurso sviravimo. Ar reikia numatyti um, tarpuskaitą, ar čia galvoti apie tai, kad visi privalė CLS laikytis. Galbūt atsiskaitimo pusėje būtų galima išspręsti uh, problemas. Dabar sandoriai tarp grupių, e, grupės viduje. Iš pradžio aš kaip ir galvau ir, ir, ir savo teisės reikalų komiteto nuomonė, aš sakiau, kad e, sandoriai grupės viduje neturėtų patekti į taikymos rytį. Po to dar kartą pamaščiau ir, ir pamačiau, kad yra pakeitimų ir uh, galbūt pagalvojau, kad reikėtų kažkiek čia atvirumo palikti, kad e, ne visais atvejais galbūt tai yra vien dvišaliai sutarimai, kurie yra labai tvirti ir aiškus ir, ir galbūt reikia padirbėti ir tuo klausimu, nes čia gali būti kažkokių tai landų dar palikta. Kitas dalykas konglomeratų klausimas taip pat. Norim pasirūpinti, kad išimčių uh, Um, pa, pa, panaudojimas galutinio vartotojo pusė konglomerato kontekste, kad ne, nesukeltų problemų. Galbūt mes čia galėtumėm kažką pasiskolinti iš to darbo, ką jau dabar atliekame dėl konglomeratų. Aš taip tiesiog dabar pagalvau, kad tą galbūt įmanoma padaryti, tai laukčiau jūsų pasiūlymų šio klausimu. Ir paskutinis dalykas, visiškai sutinku, kad turime išsiaiškinti, kas vyksta JAV turime pabandyti kiek įmanoma prisijungti prie jų procesų. Ir čia užbaigiu tada tą ratą, nuo ko pradėjau. Tuo, kas išriškėjo mūsų pasikeitimuose nuomonėmis su Kergensler, kad jeigu turėsime kažką, kas bus pernelyg. Uh, uh, griežtai užfiksuota, galbūt tai netitiks uh, Dot Frank ir galbūt tai kliudys uh, tiems mūsų susitarimams, kuriuos mes norime išlaikyti dėl ekvivalentiškumo su JAV. Yra daug gal kitų dalykų, bet gal šie būtų tokie pagrindiniai, kuriuos norėjau išryškinti, nes jie mano manimo yra labai svarbus ir gal reikėtų dar pagalvoti apie tai. Berne, prašom. Ja, äh, Dėkoju už pasisakymus. E ir tos iš jūsų išsakytos mintis atsispindi ir pakeitimuose. Kolegiai Svinburn galėčiau pasakyti, kad 488 pakeitime yra kalbama apie balanso standarto detalės. Mes turime nustatyti, ką reguliuosime pagal pirmąjį lygį, o ką pagal antrąjį lygį. Manau, kad pirmajame lygi turėtume reglamentuoti viską pagal įstatymus, e, be esmos ir nacionalinių E, institucijų. Toliau kitas dalykas yra e, stabilumo valdyba e, Bazelyje pateikė savo ataskaitą dėl nebiržos išvestinių finansinių priemonių reguliavimo ir kitas, pa, kita pažangos ataskaita bus pateikta 2011 m. spalio mėnesį ir čia bus atsižvelgiama į įvairių e, išvestinių priemonių klasių e, skirtumus. Taigi čia noriu užbėgti už akių kai kurių kolegų užduotiems klausimams ir man atrodo, kad šis klausimas e, turėtų patekti ESMOS, tai yra Europos vertybinių popierių rinkų institucijos kompetencijai ir komisija turėtų priimti atitinkamą sprendimą, kad mes pagal tą pasiūlymą galėtume vėlesnėje darybų fazėje dėrėtis, o iki to, iki to laiko kol kas negalime pateikti kažkokios baigtinės nuomonės. Toliau kitas dalykas. Europos centrinis bankas vakar man pateikė tam tikrus pasiūlymus, kurie neatsispindi kolegų pateiktuose pakeitimuose. E, Europos centrinis bankas su savo priežiūros, rinkų priežiūros e, kompetencija norėtų būti e, taip pat dalyvauti tam tikrose procesuose norėtų, kad būtų su juo konsultuojamasi. Ir e, tai yra labai svarbu, kad e, neigiamo poveikio nepatirtų ne eurozonos šalis. Toliau kitas klausimas, ar mes turime veikti pagal trijų dimensijų sistemą. Kolegiai Sharon Bowles e, norėčiau pasakyti, čia turime. E, svarstyti visus pateiktus pakeitimus ir man atrodo, kad mes e, visi sutarėme dėl to, jeigu aš teisingai supratau, kad būtų kuo mažiau išimčių, ypač išimčių iš bendrosios reglamento taikymo srities ir išimčių dėl tarpuskaitos prievolės. Dėl informacijos prievolės aš pritariu tam, kad reiktų teikti visą įmanomą informaciją, O kalbant apie tarpuskaitos prievalę, mes galėtume atsižvelgti į tam tikrą galutinio vartotojo specifiką. Toliau kitas dalykas, dėl kurio reikia dar diskutuoti, tai yra vadinamieji pensijos fondai. Kai kuriuose valstybėse, kaip Junktinėje karalystėje ir Niderlanduose, yra labai stambus pensijų fondai, kurie nespekuliuoja, bet kurie stengiasi įvykdyti savo ilgalaikius įsipareigojimus ir naudojasi ir naudojasi tam tikromis rizikos ribomis. Taigi kol kas tai yra atviras klausimas ir aš būčiau dėkingas, jeigu komiteto nariai ir e, šešėliniai pranešiai dar pateiktų pasiūlymus, ką daryti dėl tų pensijų fondų, nes tai yra vienas sudėtingiausių klausimų. O šiaip man atrodo, kad mūsų nuomonės e, neišsiskiria per nelik labai stipriai. Kolega Klūtė pasakė, kad prekyba maisto produktais ir pašarais e, yra svarbus aspektas. Komisija pasiūlė teikti atskirą šios srities reguliavimo pasiūlymą iš tiesų būtų galima daryti nuorodą e, e, konstatuojamosiose dalise, bet kadangi bus pateiktas atskiras komisijos pasiūlymas dėl šio klausimo, tai manau, kad galima be to ir apseiti. Dėkoju visiems už pasisakymus. Po gegužės antros dienos vyks tolesnės konsultacijos ir tikiuosi, kad mums pa, pa, si, pavyks pasiekti vieningo sutarimo ir nebus čia jokio cirko dėl šito klausimo. Um, it... Labai ačiū. Sakoma, kad mes, jeigu galima, dar komitete bandysim balsuoti gegužės 24. O plenarinėme posėdėje sakoma e, kažkada šiais metais, taigi dar nenustatyta data. Ir periname prie kito darbo tvarkės klausimo, dešimto. Indėlių garantijų schemos. Piterio Simono pranešimas. Aptarsime pakeitimus. Žodis pranešėjai. Vėluojame pagal darbo atvarkę dėl ankstesnių reikalų, kuriuos turėjome sutvarkyti, dėl šešių dokumentų paketo. Todėl, jeigu kas galėtumėt sutrumpinti savo pasakymus, tai aš būčiau labai dėkinga. E, Pone pirmininkai manau, kad mes galėsime trumpai svarstyti šį klausimą, nes yra tik tai 250 pakeitimų, už kuriuos norėčiau padėkoti savo kolegoms, ypač dėl to, kad dauguma iš tų pakeitimų atspindi mano nuomonė, mano nuostatas papildo kai ką, ką aš pasakiau savo pranešime. Norėčiau pakomentuoti kai kurios pakeitimus ir norėčiau e, pasakyti, kad, e, lab, kad daug kas paremė indėlių garantijų sistemas kaip e, fondų ka, kažkokią tikrumo priemonę. Taip pat yra labai svarbu, kad jūs palaikėte e, mano nuomonę dėl klausimo, kokios, in, kokia indėlių dalis, kuri nepriklauso privatiems investuotojams, turėtų būti apsaugota. Čia ypač kalbama e, apie e, nedidelius savivaldos organus ir jų apsaugą ir taip pat konkrečią apibrėžti uh, dėl saugomų institucijų. Taigi manau, kad dėl šio klausimo mums pavyks rasti gerą kompromisą. Toliau kai kurie e, palaikė mano e, pasiūlymus dėl draudimo išmokų mokėjimo ir e, taip pat indėlius dėl nekilnojamo turto. Čia taip pat yra skirtingos nuomonės, kiek kiek galima peržengti numatytą 100 tūkstančių eurų ribą. Ir tikiuosi, kad diskusijų metu mes galėsime rasti gerą sprendimą. Toliau taip pat panašia kryptimi kaip ir mano pasiūlymai. Yra klausimai dėl priežiūros, kreditų institucijų priežiūros, šį klausimą reikėtų dar patikslinti ir yra labai svarbu, kad kreditų institucijos veiktų solidžiai ir patikimai, taigi dėl šio klausimo dar turėsime diskutuoti ir manau, kad mums pavyks pasiekti susitarimo šiuo klausimu. Kitas svarbus dalykas, ir jūs mane palaikėte šiuo klausimu, e, yra Europos mechanizmų stiprinimo reikalavimas, ypač reikalavimas, kad būtų labiau į šį procesą įtrauktos Europos priežiūros institucijos, ypač EPA. Ir čia yra, čia yra panašus Europos parlamento ir komisijos e, pamastymai dėl tų apsaugos sistemų. Ir čia. E, mano pozicija sutampa su ta pozicija, kuri atsispindėjo Ferreros pranešime 2010 metų. Taip pat jūsų pakeitimuose yra daug paaiškinimų, daug įdomių nuomonių, pavyzdžiui, dėl indėlių apibriešties. Reikėtų dar e, aiškiau suformuluoti, kas yra indėlis, ką mes suprantame, kai sakome indėlis. E, toliau ponas Kozės e, pateikė apibriešti, kad išmokėjimo prievolė turėtų būti taikoma tada, kai yra peržengiamos tikslo ribos. Taigi tikrai esu dėkingas už šį pasiūlymą, nes manau, kad e, tokiu būdu mes išvengsime e, kažkokių, kažkokių nesusipratimų dėl apibrėžčių. Toliau kitas es, e, esminis klausimas, kokia valiuta turėtų būti e, išmokomos išmokos investuotojams. Toliau yra keletas pasiūlymų, kuriuose yra kalbama apie tam tikrus kritinius aspektus. Vienas iš tokių klausimų yra tikslo dydis. Komisija pateikė 1,5 procentų ribą. Ir aš jau anksčiau sakiau, kad mes čia turime kalbėti apie apie apsaugotus indėlius. Tačiau dabar yra teikiami pakeitimai, kur yra numatoma 1,0 procentų riba. Man atrodo, kad čia yra labai svarbu užtikrinti, kad būtų atitinkamai apsaugoti indėliai ir tai toks būtų ir finansų rinkos stabilumo interesas, taip pat reikėtų užtikrinti, kad valstybei nereiktų kištis į indėlio apsaugą, nebent e, būtų e, visiškai sudėtinga situacija, nekontroliuojama situacija. Man atrodo, kad aš teikiu tokius pasiūlymus, kuriuos, kurio, dėl kurių dar būtų galima diskutuoti. Siūlau palikti bankams daugiau laiko ir taikyti vis tik tą komisijos siūlomą 1,5 procentų ribą. Ir manau, kad tokia riba būtų geresnė už 1,0 ribą. Manau, kad per, vieno, per 15 metų taikant 1,1 procentų ribą e, būtų ge, pasiektas geresnis apsaugos lygis negu 10 metų taikant 1,0 procentų ribą. Toliau kitas kritinis klausimas yra klausimas, kurį aš laikyčiau esminį klausimą, ar mums reikia eksante finansavimo sistemos ar ekspost finansavimo sistemos. Čia kolegos iš Junktinės karalystės pateikė E, daug pakeitimų, jie siūlo ekspost finansavimo sistemą. Ir iš mano pranešimo matyt aiškiai matote, kad aš gana kritiškai vertinu tokius pasiūlymus ir e, mes e, tokiu būdu sukelsime prociklinį efektą ir krizė tokiu atveju apimtų visus bankus. Todėl manau, kad būtų prasminga e, geruoju laiku reikalauti iš bankų tam tikros sumos, kuri būtų mokama, o jeigu kyla krizė, tada būtų galima pasiremti jau tą sumą, e, kuri būtų surinkta iš tų bankų įmokų, kad nereiktų krizės atveju dar užkrauti papildomos naštos e, bankams. Taip pat kalbant apie planavimo saugumą, būtų tikslinga kalbėti apie vienodą e, naštos paskirstimą, kad nebūtų kažkokio tai e, netikėtumo efekto krizės metu, e, kuomet e, kažkokie reikalavimai peržengia bet kokių planų ribas. Taip pat prieštaringai vertinamas e, klausimas yra grinoji indėlio apsaugos sistema, kurią siūlo komisija. Ir tai neatsk, neatspindi įprastinės praktikos valstybėse narėse, kur yra kalbama apie bankų gelbėjimo priemonės ir jos dabar e, veikia tik per indėlių apsaugos sistemas. Ir tokiu būdu fondų lėšos naudojamos žymiai efektyviau, nes užtikrinama prevencija. ir galiausiai galima konstatuoti, kad tokia sistema yra netgi ir pigesnė. Tokiu būdu galima užtikrinti mažiau kaštų iššaukiančią indėlio apsaugos sistemą. Kokie prieštaringi šie punktai įrodo pakeitimai. Mes e, iš vienos pusės pasisakome prieš tą vadinamą paybox sistemą, kurią siūlo komisija, mes norime finansuoti vadinamasis resolution priemonė. likvidavimo priemonės. Manau, kad mes tokiu būdu eitume per toli. Iš vienos pusės mes turime užtikrinti lankstumą, kad būtų galima taikyti prevencinės priemonės, kad būtų įmanomos kažkokios gelbėjimo priemonės. Tačiau jeigu atsitiktų tos atvejais, kai reiktų išmokėti kažkokias indėlio apsaugos išmokas, tai tuomet reiktų užtikrinti atitinkamą sistemą. Tai aš čia nustačiau atitinkamą salgą. Ir kur būtų taikoma 2 e, trečdalių sistema likvidumo priemonėms, kad nebūtų pavojaus tokio, kad galiausiai apskritai nebeliks lėšų, e, kurias būtų galima panaudoti, kai reiktų išmokėti atitinkamas indėlių garantijas. Ir todėl aš pasisakau už būtent tą dviejų trečdalių fondo ribą. Manau, čia mums reikia ieškoti kažkokio tarpinio varianto tarp to komisijos paybox vadinamojo pasiūlymo ir tarp kitų siūlymų kitų siūlymų, kurie peržengia grino, grinųjų išmokų ribas. Toliau, disku... Toliau kitas esminis klausimas, e, kokios lėšos bus mokamos į fondą. E, čia buvo siūloma e, tole, e, imti ne tik grinasias įmokas, bet taip pat ir užstatus, turto užstatus. Manau, kad e, tai bus taip pat diskutuotinas klausimas, kaip ir klausimas dėl garantijų išmokėjimo laikotarpių. Čia e, taikoma 20. 20 dienų išmokėjimo terminas klientams. E, manau, kad 20 dienų yra pakankamas, pakankamai ilgas terminas, nes įsivaizduokite 20 dienų būti visiškai be pinigų. 20 metų atsiprašau. Galbūt reiktų siekti septynių dienų išmokėjimo termino, kad būtų taikomas atskiras požiūris į kiekvieną klientą kurio dabar kol kas nėra valstybėse narėse. Manau, kad būtent dėl šio klausimo reiks ieškoti kompromiso. Aš pateikiau pasiūlymą dėl šio klausimo savo pranešime. Todėl siūlyčiau vis tik tai taikyti penkių darbo dienų ribą ir per pereinamąjį laikotarpį palikti galimybę išmokas mokėti per 20 dienų, tačiau tik tai su ta sąlyga, kad per penkias pirmasias darbo diena, dienas būtų išmokama 5000 eurų suma be ad hoc patikrinimo. E, nes būtent tokia priemonė būtų susijusi su e, kiek manoma mažesnė administracinė našta ir užtikrintų, kad e, investuotojai, klientai gautų kiek įmanoma greičiau savo pinigus ir iš kitos pusės būtų užkirstas kelias tokiai situacijai, kad e, mes pernelik perkrautume bankus ir e, taikytume tokius reikalavimus, kurie nėra įgyvendinami. Toliau kitas klausimas, dėl kurio reiktų diskutuoti, yra įnašų paskaičiavimo sistema. Čia buvo pateikta daug pasiūlymų, kuriuose atsiskleidžia, kad jūs esate nepatenkinti komisijos siūlomų modelių, ypač kalbant apie rizikos paskirstimą, apie rizikos rodiklius ir e, atskirų e, finansų įstaigų įnašų paskaičiavimu. Ir Čia yra siūlomos alternatyvios priemonės, kai kurie iš jūsų siūlote iš viso atsisakyti komisijos e, siūlomos sistemos. Mano pasiūlymas, kurį galėtumėte perskaityti mano pranešime, yra vėlgi tarpinis variantas. Manau, kad vis tik tai reikėtų laikytis komisijos pasiūlymo kaip standartinio modelio kurį galėtų taikyti valstybės narės, jeigu tai yra jeigu tai atitinka jų bankų sistemą, tačiau kita vertus leiskime valstybėms narėms e, turėti tam, tiek, tam tikro lankstumo e, ir kad jos galėtų taikyti savo mokėjimo. Modelius, tačiau tie modeliai turėtų būti ne kažkokie e, savavališki, bet turėtų atitikti tam tikras e, vieningas gairias, vieningus e, reikalavimus. Tokia būtų pateiktų pakeitimų apžvalga. Iš anksto jau džiaugiuosi diskusiją dėl šių klausimų. Tikiuosi, kad mes galėtume, galėsime padiskutuoti su šešėliniais pranešėjais ir tais kolegomis, kurie pateikė savo pakeitimus. Ir manau, kad mums pavyks pasiekti vieningos nuomonės dėl kai kurių ginčtinų klausimų. Ačiū, tai buvo labai išsamus klausimo pristatymas ir dabar jau mes atsiliekam nuo laiko. Nu, nu tvarkarašio, iš pradžių Viki Ford suteiksiu žodį, kadangi ji turi išbėgti. Prašom. Um, Pasistengsiu labai trumpai. Ačiū už atliktą darbą e, visiems, kas dalyvavote. Aš pritariu klausimui dėl indėlių padengimo. Turime galvoti, kad pinigai yra reikalingi ne vien tik tai indėlininkams padėti, bet taip pat ir problemams išspręsti, tarkim, perkelti indėliams į kitą. Uh, balansą ir taip toliau, tačiau jeigu e, gal, kalbame apie institucijos rekapitalizavimą, jeigu išsiplečiam daugiau nei nacionalinė sistema, aišku, tai jau nebeteisingos um, veikimo sąlygos, todėl reikėtų būtent galvoti taip, kaip kolega ir sakė. Ačiū už tai, kad tie pasiūlymai iš komiteto būtų pritaikomi arba prižiūrint įvairio, įvairiam, įvairiom sistemoms, nes labai svarbu, kad būtų užtikrintos vienodos veikimo sąlygos, čia aš kalbu apie priedus. Ir Aišku, kad regionos, regionai labai skirtingi, rinkos labai skirtingos, tad turime užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. Mane šiek tiek neramina tai, kad 11 straipsnio pirmoje dalyje yra kalbama ne vien tik tai regioninių skirtumus, bet yra ir daugiau išimčių, galbūt tai nebūtų priimtina kai kam. Taip pat vakar kalbėjome apie ex ante ir ex post finansavimą. Iš esmės norime užtikrinti, kad indėlininkai galėtų susigražinti savo pinigus greitai, jeigu bankas žlunga. Uh, Mes turime pažiūrėti tai holistiškai, e, galvojant apie bankinę reformą, likvidumo normas ir taip toliau ir tos veiksmus, kurio įmamasi per bazelį, per stebėjimo laikotarpius, ką visi daro globaliu lygmeniu, kad būtų tinkamas likvidumas institucijoms užtikrintas, kad visų pirma jos nežlugtų. Uh, turime pasirūpinti, kad tie pinigai būtų kažkur tai, jeigu būtų tas žlugimas. Bazelis kalba apie trijų metų stebėjimo laikotarpį, ne vien tik tai pagal EIB, bet ir pagal globales gairės vertinant, kaip atrodo likvidumas. Aš savo pakeitime E, siūlau, galbūt reikėtų, aišku, aiškiau pasakyti, kad tai yra gairės, kad valstybės narės galėtų turėti panašius stebėjimo laikotarpius su eksante e, ir ekspost atitinkamai kad galėtumėm po to pažiūrėti, koks yra likvidumas po stebėjimo laikotarpio, kad būtų užtikrinta pusiausvyra tarp to, kad institucijos nežlungtų, kad indėlininkai būtų apsaugoti ir tuo pat metu mm, užtikrinant, kad būtų likvidumas, kurio galėtų naudotis bankai ir galėtų skolinti plačiai ekonomikai. Manau, kad yra sistema iš ankstinio finansavimo galbūt, kuri galbūt nesukeltų tokio procikliško elgesio, dėl ko jūs nerimaujate. Uh, Ir aišku, labai svarbu, kad ir mokesčių mokėtojų ta našta nedidėtų. Tačiau klausimas būtent, ar tai pinigai sėdės kažkur tai banko atskiroje sąskaitoje, ar tai bus kažkokia garantijų sistema, um, kuri būtų atskira nuo banko, tai reiškia, kad pinigai tada išeitų iš banko į kažkokią atskirą sistemą. Aš labai sveikinčiau jūsų tą mm, vartotojų įkeitimo uh, garantijų tas, visas tas diskusijas. Uh, Kitas dalykas, tarkim, jeigu, tarkim, pinigai yra išaldyti, pavyzdžiui, kol yra klausimas dėl, tarkim, galbūt palikimo, pavyzdžiui, mirties atveju ir panašiai, aš sutinku, kad čia būtų galima per tarybą galbūt spręsti. Dėl išmokėjimo laiko vyko diskusijos, čia tos penkios darbo dienos ar viena savaitė, skirtumas galbūt toks iš tikrųjų, jeigu yra kažkokios tai valstybinės šventės, tarkim, gali, tai uh, atsiras gan didelis skirtumas. Manau, kad reikėtų mm, surasti sprendimą, kuris realiai veiktų, nes gali būti tų žlugimo atvejų. Sen kalbėjo apie mažos rizikos organizacijas, čia galbūt galėtumėm kažką pagalvoti apie tai, kad mm, gal per priedus galėtumėm konkrečiai. Tai gal tiek. Uh, thank you very much. Um, if we could... Labai ačiū. Jeigu galėtumėt, reikėtų greičiau pakalbėti, nes kitaip mes labai e, vėluosim. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Esminiai dalykai. Asminius dalykus dėl komisijos pasiūlymo mes jau aptarėme praėjusiame posėdėje. Aš aišku norėčiau padėkoti kolegoms už pateiktus pakeitimus. Man atrodo, kad kai kurie pakeitimai tikrai išplauksi kažkokį kompromisą ir mums nereiks vėliau balsuoti dėl visų 250 pakeitimų. Tačiau man taip pat džiugu, kad esminė, esminiai pranešimo idėjai yra pritariama ir mano manimu komisijos siūlomas vadinamasis paybox principas E, yra tikrai toleruotinas, nes tokiu būdu atsižvelgiama į skirtingas bankų sistemos, e, į skirtingas bankų sistemas valstybėse narėse ir tokiu būdu būtų galima e, valstybėms narėms pačioms taikyti savo garantijų sistemas. Man taip pat atrodo, kad yra labai svarbu užtikrinti, kad indėlių garantijo sistemos turėtų e, būti prevencinio pobūdžio, bet jos neprivalo tokios būti. Pavyzdžiui, jeigu yra svarstoma, ar turi būti eksante ar ekspost finansavimas, tai tuomet e, valstybės narės turėtų galimybę uh, E, priimti savo sprendimą ir manau, kad kolegos pritarė tokiam principui. Man atrodo, kad e, mums pavyks pasiekti kompromiso dėl šių klausimų ir manau, kad ypač išmokėjimo laikas turėtų būti esminis dalykas ir čia reiktų kalbėti apie atitinkamas e, rizikos garantijų ribas, kurios turėtų būti protingos E, pavyzdžiui, tam tikrais atvejais turėtų būti numatomi ilgesni išmokėjimo terminai, e, ką siūlo taryba. E, mes kalbame apie galutinį tikslą ir taip pat apie įnašų dydį, dėl kurio dar reiktų diskutuoti, tačiau taip pat mes turime atsižvelgti į jūrį ir imko komitetų nuomonės ir siekti, kad būtų taikomi mod, ypatingi modeliai į, su ypatinga rizika susijusiems indėliams. Taip pat turėsime ieškoti kompromiso dėl to, kokios lėšos turėtų būti mokamosi garantijų fondą ir aš čia turėčiau pritarti Žanpol Goses pateiktam pakeitimui. Man atrodo, kad jis puikiai atspindi kompromiso liniją. Aš pats esu nusiteikęs optimistiškai ir tikiuosi, kad mums pavyks priimti sprendimą ir rasti toleruotiną kompromisą. Ačiū. You, Ačiū, Paul. No, no, Viskas buvo pasakyta tik ne visi viską pasakė, todėl ir aš norėčiau pasisakyti. Manau, kad mes puikiai suderinome poziciją su pranešėju ir manau, kad mūsų nuomonės tikrai labai neišsiskiria. Aš esu už vadinamąjį paybox principą kaip atskirą elementą. Tačiau nepaisant to, e, siekdami institucijų, saugumo institucijų garantijų, mes turėtume E, svarstyti, ar nereiktų įpareigoti tų institucijų, e, tų kredito institutų, kad, jo, kad jiems turėtų būti taiko, joms turėtų būti taikomas atskiros garantijų sistemos. Mums reikia taip pat aiškios pozicijos dėl lėšų ir dėl įnašų. Aš čia galėčiau pritarti Vicky Ford, kad reikėtų e, taikyti garantuotus indėlius ar indėlių garantijas, jeigu jos atitinka tam tikrus reikalavimus. Aš e, norėčiau pasakyti, kad aš esu mišrių fondų priešininkas, E, tai yra tokių fondų, kurie būtų taikomi atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus. Manau, tokiu būdu mes tik tai suskaldytume rinką ir manau, kad mums dėl šio klausimo ne, nepavyks pasiekti vieningos nuomonės. Kalbant apie išmokas, e, čia yra taikomas pragmatinis požiūris dėl terminų, tai yra penkios dienos ar visa savaitė. Ir e, taip pat 5 tūkstančių e, suma turėtų būti išmokama per tą pirmąjį laikotarpį. Taip pat Vikifort teisi, kad nereikia, e, reikia užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiaujama ta vadinamąją paybox sistema, nes tai galėtų būti priemonė, kuri padėtų e, išvengti staigiai atsirandančios krizės. Tai tiek būtų iš mano pusės. Ačiū. Jorgen, ar norėsi kalbėti? <coughs> Oh, okay, oh, sorry, yes, Sven. Bet prieš tai Svenas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad pritariu visiems esminiams punktams, nenorėčiau kartotis, Manau, kad tie skirtumai, nuomonių skirtumai nėra labai dideli. Norėčiau konkrečiai pakomentuoti du dalykus. Pirmasis tai yra klausimas, kas kaip reikia traktuoti skirtingus finansų institutų įnašus į šią sistemą. Standartinis požiūris tai yra 11 straipsnio pirma, pirma dalis Tai čia yra kalbama apie standartinį modelį, o 11 straipsnio trečia dalis e, kalba apie tai, kad būtų galima taikyti nacionalinės taisyklės, kurios turi paklusti tam tikriems standartams. Tačiau tas standartinis modelis e, kalba apie normalų skirstum, skirtumą, kuris yra tarp 27 ir 200 procentų. Tačiau jeigu mes e, palyginsime tai su rizikos profiliu, kuris egzistuoja realybėje, tai tas skirtumas yra labai mažas. Ir manau, e, išimties atvejais reiktų taikyti 37,5 procentų ribą, tačiau šito skirtumo e, ne, nepakaks, jeigu mes norėsime užtikrinti taupomųjų kasų stabilumą ir e, leisti kredito institucijoms e, vykdyti indėlių veiklą. Tai būtų labai ne, nesažininga, nes ne, jeigu įnašai yra proporcingi rizikai, tai tik tuomet yra sažininga sistema. Todėl Aš čia norėčiau pritarti pranešėjų, kad mes čia turėtume kalbėti apie tam tikras formulės, galbūt pranešimo priedę ir čia turėtume žiūrėti, kad e, garantijų sistema ne, nepadarytų taip, kad e, tie dabar jau stabilūs modeliai netaptų labai brangiais. Manau, kad būtent to turėtume pasimokyti iš dabar mūsų ištikusios krizės. Ir kitas dalykas, kurį norėjau paliesti, tai yra klausimas, kiek, turi būti, kiek panašios turi būti kredito institucijos, kurioms būtų taikoma viena ta garantijų sistema. Manau, čia turi būti taikomi tam tikri apribojimai. Ir čia visų pirma turiu omenyje 108 ir 139 pakeitimus. Tačiau e, mažoms kredito įstaigoms, kurios e, veikia pagal centrinio banko e, struktūros sistemą, e, tokios nuostatos keltų didelių problemų. Na ir galiausiai aš norėčiau pritarti tam, kad būtų netikslinga E, tas sistemas finansuoti ekspost, nes būtent tada e, fonduose nedalyvautų tie, kurie sukelia daugiausių problemų. Ir aš nemanau, kad tai būtų sąžininga konkurencija. E, Taigi norėčiau pasidžiaugti puikiu bendradarbiavimu su pranešėju ir tikiuosi, kad ir ateityje puikiai bendradarbiausime ir mums pavyks pasiekti susitarimo, pavyks iš, išspręsti problemas, kurias sukėlė komisijos pasiūlymas, e, ypač dėl prevencinių priemonių, nes mes visi esame suinteresuoti stabilę finansų sistemą jeigu galėsime pataisyti e, tas problemas, tas, tas klaidelės, bendradarbiaujame su taryba ir užtikrinti kiek įmanoma daugiau saugumo ir garantijų, tai manau, tai būtų tikrai e, didelis privalumas visoms finansų rinkoms Europoje. Now, Dabar Jorgen. Ja, kann... Dėkoju, kalbėsiu tikrai labai trumpai, nes jau buvo pasakyti visi esminiai dalykai. Norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą su pranešėju. Norėčiau pabrėžti e, tai, ką pasakė prieš mane kalbėję kalbėtojai, kad svarbu būtų derinti indėlių garantijų sistemą ir garantijų sistemą. E, ir iki šiol mums pavyko rasti gerą sprendimą. Eksante finansavimas ar ekspost finansavimas, e, dėl šio klausimo mes laikom, palaikom eksante. Toliau atitinkamos ribos, mes jas palaikome ir manome, kad jos yra tikslingos dėl to, ką pasakė Svenas dėl rizikos paskirstimo aš esu pasirengęs pritarti Sveno pasiūlymams ir man atrodo, kad mums tikrai reikia logiško sprendimo šioje srityje ir turime čia remtis for, atitinkamomis formulėmis ir tokiu būdu mes palaikysime šį pasiūlymą. Dėkoju. Right, uh... Labai ačiū. Taigi baigiu šešėlinių pranešėjų sąrašą, o dabar kalbėsiu aš, Arlin, Antonin ir ponas Nitras. Dar daug turėsim pasakyti. Aš savo komentarus e, skirsiu labiau kitokio pobūdžio sritims. Dėl savivaldybių, ar jos turėtų tokią teisę turėti ar ne. Aš bandau atskirti savivaldybės pagal dydį ir žiūriu, ar ten yra, e, ar dirba etatinis išdininkas ar ne. Aš turiu pripažinti, kad aš iš savo patirties Junktinėje karalystėje e, šitą žinau, kaip savivaldybės dirba. Ir kai kurios labai mažos parapijos e, sunkiai galėtų susitvarkyti tos tokiais reikalais. Bet labai didelės savivaldybės E, paprastai turi darbuotojų, kurie puikiai tuos reikalus išmano ir reikėtų neleisti tokioms savivaldybėms tinginiauti. Aš žinau, kad e, per Islandijos e, istoriją kai kurios iš savivaldybių labai smarkiai nukentėjo, bet vis tik manau, kad didelės savivaldybės neturėtų būti traktuojamas kaip nors kitaip, jos turėtų nešti jums tenkančią atsakomybę dėl ekspost ir eksante. Aš prisimenu praeitoje kadencijoje, kai kalbėjome apie indėlių garantijas, Kristijan Adan, kuris rengė pranešimą tuo klausimu, labai skeptinai iškai vertino ekspost sistemas, nes mane, kad e, ten niekada nebūtų surinkta pinigų. Bet po to jis gana skeptiškai vertino ir ex ante sistemą, nes jis mane, kad ir pinigų nieka, čia niekada neatsiras. Jeigu paskaitytumėt jo E, kalbą plenariniam posėdį, tai rasime daug įdomių dalykų. Aš bandau rasti pusiausvirą, sakydama, kad galbūt reikėtų pažiūrėti į kapitalo bazę, vidutinę kapitalo bazę. Jeigu bankininkistės sistema yra labai kapitalizuota, tada galbūt galima rasti daugiau galimybių vykdyti ekspost finansavimą. Bet jeigu kapitalo lygis nėra toks geras, tai rizikos faktoriai bus kitokie ir turėtų būti taikomos kitokios schemos. Aš e, norėjau sužinoti, kam tie fondai galėtų būti panaudojami. Man patinka ta mintis, kad fondai galėtų būti panaudojami paslaugų visuomeniai užtikrintumui ir e, kad žmonės žinotų, kad jie galės gauti savo pinigus ir tokiu būdu užtikri, ga, būtų galima užtikrinti pervedimus ir grinųjų pinigų prieinamumą. Bet e, aš nenorėčiau, kad tos e, sistemos būtų naudojamos problemų sprendimui. Ir jeigu bus e, dirbama su kitokio pobūdžio bankais, tai mes turime visais atvejais akcentuoti vartotojo interesus. Aš ne pirmą kartą bandau šitą pakeisti prieduose. Ir padariau išvadą, vėlgi ne pirmą kartą, kad yra tokių dalykų kaip matavimai ir koeficientai bei visokiausi tarifai turi būti peržiūrėti. Aš manau, kad čia yra tam tikras samokslas prieš mus, nes iš tikrųjų mes tų priedų negalim pakeisti. Manau, kad turi būti nustatyti techniniai standartai, kurie visuomet yra patvirtinami vadinamosios deleguotose raštuose ir tai daro taryba norėčiau, kad būtų sukurta tam tikra bazė, tam tikras pagrindas, kad skaičiai būtų įvertinti pagal techninius standartus. Nes man labai daug e, neiškumų iškyla dėl pelningumo, dėl rizinko, rizikos rodiklių. Sakykime, kad įmonė yra labai pelninga, tada rizikos lygis yra mažesnis. Bet argi tai nėra e, tam tikra varomoji jėga, bandyti išspausti davur daugiau pelno iš tam tikrų sričių. Ir tada ta atsiranda e, iškreiptas paskatų modelis Ir reikėtų turbūt ieškoti to uh, abipusio modelio, kuris suderintų pelną ir paskatas. Todėl aš siūlau, kad reikėtų sukurti tam tikrą bazę, kur būtų galima įrašyti rizikos rodiklius, bet būtų išsumta pelningumo forma. Ir taip, o, o, ir tai būtų galima aptarti vadinamosios deleguotose raštuose. Aš bandžiau vadovautis tokią logiką, nežinau, ar e, e, egzistuojanti sistema leis mums iš tiesų tai padaryti. Tas sprendimas irgi galbūt nėra optimalus. Galbūt reikės pasakyti, kad kai kurie pelningumo aspektai priklauso nuo verslo modelio. Tačiau norėčiau akcentuoti, kad man pačiai iškyla e, problema dėl pelningumo, nes tada atsiranda iškreiptų paskatų. Aš pagalvojau, kad reikėtų keisti tam tikrus netikrus veiksnius, koeficientus ir panašiai, bet e, galbūt kiti tegu tą padaro, nes kažkai ar reikia mums tiek leistis į smulkmenas. Jau baigiu, bet e, lieka dar kitų dalykų e, pakeitimuose, kurie yra savame suprantami. Toliau žodis Arlin. Ačiū, aš pabandysiu kalbėti trumpai ir pasakysiu dėl trijų dalykų. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad parengtas labai stiprus ir aiškus pranešimas. Aš norėjau paminėti valiutų klausimą. E, žinome, kad pagal komisijos pasiūlymo penktąjį straipsnį sakoma, kad e, indėliai vartotojams turi būti gražinami tą valiutą, kokią jie buvo padaryti. Ir mm, vartotojai yra tuo suinteresuoti. Jie turi atgauti tai, ką įnešė mes turėtume pagalvoti labai atidžiai, ar nereikėtų pakeisti komisijos pasiūlymo šio požiūrio. Jeigu bus gerų argumentų pakeisti komiteto poziciją, mes turėtume e, rasti pagrindą ir vartotojai turi neprarasti pinigų dėl valiutų keitimo. Aš pritariu pirmininkės ir ponios Ford pakeitimams, kuriuose yra kalbama apie laikinuosius e, balansus Tačiau manau, kad tie pa, tuose pačiuose pasiūlymuose yra numatytas 12 e, mėnesių laikotarpis laikiniesiems balansams ir turime ieškoti pagrindžiančių priežasčių, kurias įvardintume pakeitimuose. Ponas Bals, EPP šešėlinis pranešėjas sakė, kad reikėtų pažvelgti į kitų komitetų nuomonės ir pakeitimus, ypač IMKO pakeitimus 33 ir 36, kuriais keičiamas 14 straipsnis e, suliejimo kreditinių institucijų ar indėlių garantijų schemos pakeitimo atveju vartotojai turi turėti galimybę atsijimti indėlius, neprarasdamas palūkanų ir neprarasdamas savo lėšų ir nepatirdamas jokių nuobaudų. Todėl komitetai turėtų labiau atsižvelgti į vartotojų aspektus. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, dėl kurio mes varstome indėlių garantijų schemą. Ačiū, o dabar aš perleidžiu pirmininkavimą Arlin, o toliau e, kalbės Antonin. <clears throat> Muchas gracias, yo también quisiera unirme para felicitar. Aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad e, atliktas puikus darbas apie indėlių garantijų schemas. Tai yra nepaprastai svarbu konkurencijai. Reikia siekti stabilumo per indėlių garantijas. Atrodo, kad indėlių garantijos valstybėms narėms kainuoja nepaprastai daug valstybės narės stengiasi neleisti indėlių perke, stengiasi apriboti indėlių perkelimą į kitas valstybės iš savo sistemos. Ir jeigu tokios indėlio apsaugos schemos bus sukurtos, bus užkirstas kelias procikliniam poveikiu rinkai. Indėlio apsauga turbūt yra pigiausias būdas apginti mūsų finansinių sistemų stabilumą. Mes e, kuriame daug pakeitimų ir juos, jų pateikėme Jie turėtų padėti pranešėjui pasiekti kompromisų dėl tam tikrų techninių dalykų. Aš pats pasiūliau tokių pakeitimų nemažai. Norime, kad Europos sistema nebūtų tik klasikinė indėlių sistema. Mes norime, kad Europoje egzistuotų gera indėlių apsaugos sistema. Ir ji turėtų būti e, taikoma visų kreditavimo institucijų ir indėlius priimančių institucijų. Tam ES dar yra kuriamas stebėjimo e, mechanizmas, kurio veikla turėtų būti geriau koordinuojama. Nuo 2013 metų reikėtų pradėti išsame Europos e, sistemos reformą, kurios metu atsirastų ne tik nacionaliniai fondai, bet ir Europos fondai. Mes suprantame, kad yra reikalinga tarptautinė sistema rizikai suvaldyti. Ši problema išlieka vis dar labai aktuali ir šis pranešimas yra labai pažangus žingsnis į priekį. Ponas Nitras. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja postaram się ograniczyć tylko do uwag. Ačiū pirmininkė. Aš pabandysiu įvertinti, išsakyti minčių, kurios dar nebuvo pasakytos. Ir pritariu tiems, kurie pozityviai įvertino pranešėjo darbą. dėl e, čia aptariamų problemų. Ar penkios ar septynios dienos yra realistiškas terminas, realus terminas mokėjimams? Kartais reikia trijų dienų, kad bankas pervestų pinigus iš vienos valstybės į kitą. Ir galbūt būtų gerai, jeigu praktiškai mes galėtume atsižvelgti į tai, kaip sistema yra suformuota. Tačiau negalime leisti atsirasti situacijai, kai E, sistemoje iš anksto yra nustatoma, kiek operacija turi trūkti ir jokių garantijų nėra suteikiama e, tos operacijos e, naudotojui. Nereikia, reikėtų fiksuoti terminą, tačiau jis turėtų būti gana lankstus. Yra kalbama apie tam tikrus iš anksinės įmokas pranešime. Atkreipim dėmesį į du dalykus susijusius su sistemos stabilimu ir pasiti, jos pasitikėjimu ją. Ja ir pasitikėjimu centrinėmis sistemomis. Mes kūrėme sistemą, kuri turi būti pagrista e, vienos institucijos pasitikėjimu kitomis. Siūlomame dokumente e, yra sprendimas sakantis, kad viena institucija turėtų e, mokėti už kitos institucijos, pavyzdžiui, banko bankrotą. Aš nežinau, ar toks sprendimas yra geras. Toks sprendimas, kai viena institucija moka kitai, turėtų būti priimamas prieš tai e, sumokėjus iš anksto garantinį mokestį tai e, kenčiančiai institucijai. Tai negali būti kažkoks mokėjimas be jokios garantijos. Kitas dalykas, apie kurį nėra kalbama balsukumente Sakoma, kad centrai neturėtų konkuruoti tarpusavyje. Kaip aš sakiau, nėra reguliuojami mainai tarp institucijų, pasikeitimai tarp institucijų. Galbūt reikėtų sukurti mechanizmą, kuris leistų iš anksto informuoti e, garantijų institucijas Ir bankai tada negalėtų išvengti tokių institucijų turinčių e, deramą informaciją. Bankai turėtų patys sumokėti padarytų, už padarytus nuostolius. E, manau, kad e, rezoliucijoje galbūt turėtų kalb, būti kalbama apie bent jau šešių mėnesių terminą mokėjimui. Aš manyčiau, kad galbūt tą laiką būtų galima patrumpinti. Yra pateikta daug pasiūlymų, kaip būtų galima garantuojamą sumą pakeisti. Ir mm, kai, kai, kai valiuta skiriasi, penki mėnesiai, mano nuomonė, yra per ilgai. Aš savo ankstesnėse pakeitimuose apie tai sakiau. Žinau, kad ponas Fajo jau pateikė atsiprašau, penkerių metų. Manau, kad sutrumpinti tą terminą reikėtų bent iki vienų metų ar panašiai. Toliau žodis vėl pranešėjai, bet pusę valandos jau vėluojam, dar mūsų trys pranešimai laukia. Žinau, kad 320 pakeitimų ir jūsų laukia labai daug darbo, ieškant kompromisų ir kalbantis su uh, pakeitimų autoriais. Trumpai apibendrinkit ir gal neatsakinėkite visus komentarus, tada persim prie kito pranešimo neturiu ko komentuoti pirmųjų 150 pakeitimų, nes pats juos pateikiau, o dėl kitų aš jau beveik kaip ir pasisakiau, aš manau, kad mes dėl, einame tą pačią kryptimį ir mums pavyks pasiekti sprendimo. Norėčiau tik tai e, pakalbėti apie keletą esminių punktų. Kalbėsiu apie tris, kurių niekas nepalėtė, bet kuriuo aš anksčiau ne, ne, nepaminėjau, bet e, kurie atsispindėjo diskusijoje dėl šešių mėnesių. Dėl informacijos prievalės, kai noriu keisti e, garantijų sistemą prieš šešis mėnesius. Tai yra susiję su tuo, kad prieš bankrutuojant tam tikram bankui staigiai būtų pakeista garantijų sistema. Taigi dėl to dar turėsime diskutuoti. Toliau kitas esminis klausimas yra valiuta, kurią klientas turėtų gauti išmoką. Čia reiktų apsiriboti eurais, ypač kalbant apie tą trumpą išmokėjimo laikotarpį penkių darbo dienų, kad nereiktų, kad būtų apsiribojama dviem valiutom ir kad, ne, kad būtų užkristas kelias mokėti dar kažkokiamis trečiosiomis valiutomis, nes bankui būtų per sudėtinga per tokį trumpą laikotarpį. Toliau trečias klausimas, dėl kurio dar turėsime diskutuoti, tai yra nacionalinių garantijų sistemų išplėtimas ir sujungimas į Europinį garantijų tinklą. Mes to visuomet reikalame, mes aš turiu menyje, tai sakydamas Europos parlamentą. Tačiau kolega Sanžas Pracedo apie tai kalbėjo ir yra esminis klausimas, ar mes čia turėsime remtis nacionalinių sistemų taisyklėmis ir jas tiesiog sujungti ir tarpusavį koordinuoti, ar turėsime peržengti tas reguliavimo ribas, apie tai dar turėsime E, diskutuoti, o šiaip norėčiau padėkoti visiems kolegoms už visus pasisakymus ir, apie, ir už tai, kad palaikėte mano pranešimą. Ačiū. Okay, so view... Balsuosime gegužės 19. Liepos mėnesį plenarinėme posėdį. Dabar greitai perinam prie kito pranešimo dėl draudimo garantijų schemų. Pranešimo projektas 77 pakeitimai, pranešėjas ponas Skinneris. Čia, um, First of all, if I can be... Ačiū pirmininkė. Aš galėčiau kalbėti trumpai, bet taikliai. Visiems dėkoju, kaip kad tradiciškai darome tokiomis aplinkybėmis, už tai, kad buvo pateikti pakeitimai. Ypač dėkoju šešėlėms pranešėm, ypač ponui Karas, kurio nėra. John Paul, kiek žinau, kalbės už jį ir kiti parlamentarai. O gera žinia yra ta, kad pasitarę su šešėliniais pranešėjais ir jų atstovais, supratau, kad galima tikėtis, jog bus pasiekti kompromisai gana greitai. Dėl kai kurių gyvybiškai svarbių klausimų. Ir jeigu dar nebuvo pasakyta, tai e, galėčiau pabrėžti, kad dauguma žmonių išsakiusių nepriklau, išdėšiusių nepriklausomus pakeitimus, savo pakeitimus, išsakė labai gerų patarimų. Manau, kad mes galėsim parengti labai gerą pranešimą savo iniciatyvą ir tai bus pagrindas aptarinėti ir e, ginčyti su komisija dėl dabartinės baltosios knygos. Šis pranešimas yra savo iniciatyva, kaip sakiau, bet parlamentas gali savo poziciją pasakyti ir akivaizdu, kad komisija mus turės išgirsti dėl pagrindinių klausimų, kurių yra daug, stambiausių klausimų, reikėtų štai ką pasakyti. Pirmiausia, ex ante prieš pastatant ex post, kaip anksčiau, kad buvo diskutuojama toliau. Fizinio asmens apibrėžimas, tai yra tema, e, kurią šiek tiek jau irgi aptarėme. Kitas dalykas e, - taikymo apimtis, e, kokio tipo verslo įmonėms yra taikoma ir kas bus daroma uh, pabėgimo atveju. Atsiprašau. Įmonės žlugimo atveju. Ką, ką daryti, kad įmonė nebankrutuotų? Paprastai įsiskolinimai ir e, įsipareigojimai lieka ir gana ilgą laiką. Ir e, kai draudimo įmonė e, žlunga, administraciniai kaštai labai smarkiai sumažėja ir paprastai E, draudimo įmonės e, visiškai nebankrutuoja. Žmonės gali e, gauti išmokas. Turim pasakyti, kad kol kas mums pavyko išvengti labai didelių katastrofų bankininkystėje šioje srityje. Todėl mes turime atidžiai stebėti, kad taip neatsitiktų. Lygiai taip pat reikėtų suprasti, kad egzistuoja labai dideli skirtumai tarp bankų ir draudimo įmonių. Todėl E, reikėtų vengti tokių nemalonių dalykų abiejose srityse. Jau mokumo antrojoje direktyvoje sakėme, kad ši e, draudimo garantijų schema yra milžiniška. Savaime jau. Mes turim užtikrinti, kad ten būtų daug kapitalo ir dar papildomai kapitalo, kurio reikės. Taip pat reikalavome, kad kolegijos padarytų viską, ką reikia, kai veikla vyksta per sienas, per valstybių sienas. Šio požiūriu mes turim tikėtis, e, kad bus taikomas vadinamasis priimančiosios valstybės e, principas. Ir uh, Valstybės viduje dirbantis ekspertai turi sugebėti konsultuoti visas susijusias pusės apie galimą riziką, kuri egzistuoja ir apie turimą kapitalą. Taigi tiek apie vartotojų apsaugą. Ir mums reikėtų absoliučiai daugiausia dėmesio skirti tam, kad vartotojai E, besidrausdami gautų teisiškai privalomą dokumentą, sutartį, kurie būtų viskas aiškiai surašyta. Tai yra skirtingas aspektas e, e, nuo kitų finansinių paslaugų. E, bėgant laikui, pavyzdžiui, Equitable Life įmonės Junktinėje karalystėje atveju e, paaiškėjo, kai išgilausime daugybės besiskundžiančių į tą įmonę, kad Junktinėje karalystėje teisinis, juridinis procesas e, trunka per daug ilgai. Ombudsmenas, e, dirbantis Didžiojo Britanijoje, tik tai galiausiai priėmė sprendimą, kuris buvo palankus visiems tiems, kurie ateidavo čia skūstis. O vyriausybė, kuri e, buvo atsakinga už e, tų draudimo įmonių ir bankų įmonių priežiūrą, taip pat turėjo imtis savo priemonių. E, nebegalime e, tylėti dėl to, kaip kad būdavo anksčiau. Aš žinau, kad e, atitinkamas sektorius labai tuo klausimu domisi, bet ir vartotojams tema labai aktuali. Aš žinau, kad čia galbūt nesusilauksim tiek daug reakcijos, kiek kitose srityse, bet mums reikia ieškoti geriausio sprendimo vartotojams, kaip ten bebūtų. Aš turiu labai daug pasiūlymų tiems, kurie teikėte uh, E, pakeitimų dėl. E, dėl e, gyvybės ir negyvybės draudimo įmonių. Ir tai gali būti um, susijęs su tokiais atvejais, kai žmonės žūsta auto katastrofose ar lėktuvų katastrofose. Mes kiekvieną kartą turime įvertinti rizikos proporcingumą. Uh, Aš norėčiau pasitarti su visais, kurie pateikė pakeitimų ir įvertinti rizikos proporcijas. Bet nesistengim sumažinti šio pasiūlymo apimties bendrai. Dabar baigsiu, ponė pirmininkė, grįšiu vėliau. Ačiū, dabar siūlau ne šešėlinėms pranešėjams suteikti žodį. Iš jų prašau šešėlinėms pranešėjams, o paskui kitiems parlamentarams, kurie norės kalbėti diskusijoje. Pirmiausia, apie pavardų, ponas Guzės. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė, Otmartaras, prašau prašo atsiprašyti, pranešė ir kolegų, kad negali dalyvauti posėdėje. Jis paprašė man, manęs perteikti jo poziciją. Visų pirma, be abejo, jo sveikinimus ir padėką pranešėjai už atliktą darbą. Mm, supranta tai, kad yra skirtingi draudimo modeliai Ir todėl reikalinga atitinkamai priimti nuostas atsižvelgiant į tuos skirtumus, kai nekalba apie draudimo modelius ir žalos atlyginimus. Uh, Čia tekste galima atsižvelgti į įvairias detalės, tačiau e, tai, kas buvo ne, nepakankamai apibriešta e, mokumo e, nuostatose, čia Merkaras kalba apie garantijų sistemas ir komisijos baltąją knygą dėl mokumo, dėl draudimo įmonių. Svarbu kad šiuo metu kol kas dar nebūtų plečiama taikymas rytis. Dabar dėl mokėjimo terminų e, kompensavimo e, dydžių e, priklausomai nuo draudimo labai dažnai žalą sudėtinga įvertinti, kuomet eina kalba apie banką. Todėl gali prireikti um, ir teisinių procedūrų, ir ekspertizės. Tačiau Labai svarbu, kad būtų laikomasi kompensavimo terminų, kurie būtų griežti ir, ir, ir trumpi. Otmar Karas ypač kalba apie fizinius asmenis, jų santykius su, su įmonėmis. Ir čia dar galima, aišku, kalbėti, pavyzdžiui, apie įmonių vadovus, darbuotojus ir taip toliau. Be to, žinoma, skirtumai dėl gyvybės ir negyvybės draudimo. Uh, galvojant apie, draudim, apie gyvybės ir negyvybės e, draudimo e, specifiką, reikia atsižvelgti, aišku, kiekvienos ryties riziką. Dabar dėl draudimo garantijų fondų be abejo, kad tai turi būti jau tik tai paskutinė e, priemonė. Uh, visų pirma reikėtų galvoti apie negyvybės draudimo įmonės ir turėti omenyje, pavyzdžiui, transporto priemonių draudimą, draudimą per sieną, atsižvelgti į tą specifiką. Tai tiek ta, nuo pono Otmarkaras. Ačiū. Thank you. I have Mr. Schmidt. Pana Šmit Aldė frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Labai gerbiu Peterį, jo darbą, jis tikrai išmano savo reikalus, savo šitos klausimus, tačiau manau, kad diskusijos gali būti vaisingos. Juk kalbame apie vartotojo apsaugą, be abejo. Tačiau, kaip čia pasakyta, e, e, Peterio ir pono Gauzės, Europoje yra skirtingos sistemos. Ne visos ES e, valstybės patenka į uh, draudimo garantijų sistemas. 20 iš 27 tik dabar, tai reikia turėti omenyje, kaip ir skirtumų sistemų. Įmonės domisi tuo taip ir su manim susisiekė šios sektoriaus atstovai, nes jie turi abejonių, klausimų, kad galbūt per daug bus nueita toli. Aš pats pasisakau už harmonizuotas, suvienodintas e, taisyklės visoje Europoje iš tikrųjų. Tačiau, manau, turime atkreipti dėmesį į šios lausimus. Jie sako, kaip ir jūs sakėte, kad būtent turimo omenyje Solvency 2, mokumas 2, kas jau turi būti gyvendinta, yra skirtingos sistemos e, skirtos vartotojų apsaugai. Jūs taip pat kalbėjote Aranov. Tai ne tas pats draudimo sektorijoje, kaip kad bankų sektorijoje, be abejo, mes visi apie tai žinome. Tai turime atsižvelgti į tą nerimą, susirūpinimą ir sukurti tokią sistemą, kuri būtų naudinga vartotojui, bet taip pat ir šios sektoriaus operatoriams. Uh, Ir aš daug kartų komitete jau tai sakiau, kai kas galbūt kritikuoti, tačiau yra kaip yra. Mes neturime sukurti tokių teisės aktų ar tokių sistemų, kurios iš tikrųjų trukdytų um, mūsų ekonomikai tinkamai veikti Europoje. Ir turime omeny, turėti omenyje, kokios bus išlaidos. Uh, nes, kaip mes žinome, jų galų gale e, tos išlaidos, kurias patirs šios ryties įmonės, galų gale užguls vartotojų pečius. Tai čia nieko naujo mums kaip politikams. Todėl mes turėtumėm būti šiek tiek atsargus. Jūs kalbėjote apie direktyvos taikymo sritį ir aš turėčiau čia atitinkamų pakeitimų. Sakote, kad gyvybės draudimas tas pats kaip, tarkim, būsto draudimas. Uh, Tačiau aš ne tai turiu omenyje. Aš galvoju, kad jeigu įmonė, draudimo įmonė bankrutuoja e, labai mažai, ir tai yra pasakyta komisijos dokumente, iš tikrųjų tokių yra, tai tuomet gali pakeisti savo draudimą, perkelti į kitą kompaniją, taip, per naktį. Tačiau, kaip ponas Klins sako, tačiau jeigu tuo pat metu jūsų namas dega, kai ta įmonė bankrutuoja, tai tuomet, aišku, yra problema. Aš nežinau, ar turėtumėm dar kurti kažkokių tai sistemų, spręsti problemas šiuo atveju. Dėl uh, transporto priemonių draudimo panašiai, aišku, aš galėčiau pateikti puikių argumentų, kodėl tai reikėtų įtraukti. Galbūt būtų ir geresnių argumentų, nei aš išsakiau. Dabar dėl finansavimo. Uh, principo. Mes jau kalbėjome apie tai investuotojų kompensavimo sistemose viskas yra panašiai. Aš būčiau atviras diskusijoms. Taip, mes galime diskutuoti eksantę ar ekspost. Turime sutelkti dėmesį į geriausią sistemą, sutinku, bet mums reikia finansavimo, tvirtų finansavimo principų bet neturime sukurti tokios sistemos, kuri būtų um, blogiausio scenarijaus sistema kiekvienai valstybei nariai, nes tai būtų labai brangi sistema. Žinoma, tai yra pirmasis žingsnis, todėl labai svarbu yra tai, ką sako komitetas. Ir labai svarbu taip pat, ką komisija atsako į mūsų klausimus. Manau, jog yra visoje Europoje keliama daug klausimų dėl šių pasiūlymų. Tai gal tiek. Mes turime pakeitimų, aš esu pateikęs pakeitimų ir jūs labai mandagiai atsakėte anksčiau į klausimus dvišalėse diskusijose, bet manau, kad mes galėsime ateityje atviriau diskutuoti ir su kitais šešėliniais pranešėjais. Aš manau, kad nekils problemų formuojant konsensusą dėl, to, dėl šito pranešimo, dėl to, ko mes siekiame šiame komitete. Žaliųjų vardu, panas Gigal. Well, I... Ačiū. Keletas dalykų, ką norėčiau aptarti. Jeigu draudimo įmonė bankrutuoja, Man atrodo nelabai logiška, kad mes sukūrėme kompensavimo sistemą. Tai turėtų dalis to, tų nuostolių padengta vartotojų. Aš suprantu moralinės žalos argumentą, tačiau aš manau, kad tuo metu, kai sudarai sandorį su draudimo įmonė, neturi jokių galimybių uh, įvertinti, ar ta draudimo įmonė bankrutuos ar ne po 20 metų. Ir todėl būtų visiškai nesažininga, jeigu vartotoją priverstumėm prisimti dalį tos uh, rizikos. Aišku, aš suprantu, kad galų gale vis tiek dalį tos rizikos garantijų sistemos išlaidų padengs galtinis vartotojas, tačiau aš manau, kad nesažininga būtų taip elgtis, kad dabar vartotojui būtų primesta ta kaina e, to, kad kažkada jo draudimo įmonė gali bankrutuoti. Uh, Tai, Peter, tai, tai tokie būtų, tokios būtų mano mintis per mano pakeitimus išsakytos. Dabar dėl ekspost, eks ante finansavimo mechanizmo labai ačiū visiems, kad esate pasirengę atvirai diskutuoti šio klausimus. Mes ir dvišalių pagrindų su Fitiliu aptarėme tuos klausimus. Manau, kad yra labai aiškus argumentai, kodėl mes pasirenkame tvirtą eks ante variantą indėlių garantavimo e, sistemoje bankoms ir kodėl tą patį ir jūsų pranešime dėl investuotojų kompensavo sistemo, kodėl mes tai numatome matome. Ir aš manau, kad ir čia tas pats. Aišku, mes turime reguliuoti ir prižiūrėti draudimo įmonės. Ir todėl mokumas 2 būtent ir yra skirta užkirsti kelią tokiai rizikai. Tačiau mes Žinome, prižiūrėtojai sako, na, mes neturime e, galimybių efektyviai vertinti visus sudėtingus draudimo įmonių e, rizikos modelius. Tačiau mane iš tikrųjų labai e, nervingai nuteikia tai, ką aš matau, pavyzdžiui, kad, tarkim, lyginame vartotojų priežiūros galimybę su uh, realiai priežiūros institucijų priežiūros galimybėmis. Tai gal, nežinau, gal reikia kalbėti su tais pačiais žmonėmis, kad iš, išsiaiškintum, kokia yra reali situacija. Uh, reglamentavimas niekuomet nebus toks geras ir priežiūra nebus tokia gera, kad būtų galima visiškai išvengti tokių atvejų. Taigi, jeigu tų atvejų bus, tai vis tik tai galime kelti klausimą, kas sažiningiau, eksante ar ekspost. Man atrodo, viskas yra aišku. Jeigu laikaisi eksante požiūrio, tai ir draudimas, dėl kurio kyla problemų, irgi bus prisidėjęs prie to. Kitas dalykas, jeigu turi išorės veiks veiksnių, dėl ko e, draudimo įmonė susiduria su sunkumais. Pavyzdžiui, kad dabartinė situacija, ko negali taip lengvai numatyti, tai reikim prielaidą, kad didesnės ekonomikos eurozonoje, tarkim, turėtų problemų su obligacijom. Tai aišku, darytų poveikio e, draudimo įmonėms, e, net jeigu jos buvo tinkamai valdytos, tas poveikis būtų pakankamai didelis, neigiamas. Tai tada ekspost, jeigu būtų taikomas principas, tai būtų procikliškumas skatinamas. Ir uh, vėlgi, jeigu turime simetrinius šokus ekonomikoje, tai labai aiškus argumentas, kodėl reikėtų turėti ex ante finansuojamas sistemas. Ir aš nežinau, kodėl čia neturėtų tai būti taikoma. Dėl bankų tai buvo labai aiškus argumentas. Ir čia komitete, kai diskutavome apie tai, lyg ir buvo viskas aišku, tai aš nežinau, kodėl dabar draudimo srityje tai neturėtų būti. Ir paskutinis dalykas dėl priežiūros e, šalies viduje. Man atrodo viskas aišku, kadangi dirbame bendroje rinkoje, jeigu mes norime daugiau um, sandorių per sieną, mes būtent to juk ir norime, kad vartotojas turėtų pasirinkimą. Taigi, jeigu mes norime to, tai mums reikalingi panašus standartai, kurie galėtų visoje Europos Sąjungoje. Jeigu dėl subsidarumo principų uh, mes kažką darome, ką jūs, Piterė, labai tvirtai išsakėte savo pranešime, kad turėtumėm galbūt labai e, nedidelius bendrus standartus, tai tuo pat metu reikėtų laikytis priimančios valstybės principo arba turi aukštos e, aukštus reguliavimo standartus arba turi mažus standartus ir tada turi turėti uh, namų valstybės priežiūros principą. Žemi standartai priimanti valstybė, aukšti standartai buveinės valstybės principas. Turi, aišku, kadangi bendra rinka yra, turi būti aukštesni bendri standartai. Uh, Galima derinti buveinės e, principą su žemais standartais, bet tada bus problemų. Ir pati paskutinė pastaba dėl retorikos. Man atrodo, kad draudimo įmonės teisingai sako, jos nėra tokios kaip bankai, tačiau krizės atveju jos padarė labai panašių klaidų. Draudimo įmonių galutiniai vartotojai turės daug mažesnės pensijas dėl to, kad buvo investuota į tokius produktus, kurie neuždirbo tiek, kiek turėjo uždirbti, kiek buvo tikimasi. Taigi rizikos paskaičiavimas buvo irgi neteisingas. Ta turėtumėm įvertinti euro krizės kontekste. Be to, kai kurios draudimo įmonės pasipelnė iš bankų gelbėjimo operacijų. Todėl mes negalime sakyti, kad draudimo verslas buvo nepaliestas krizės ar tų klaidų, kurios buvo padarytos finansinėme sektoriuje. Aš manau, kad Piterį mes sugebėsime padirbėti ties lausmais ir surasti tokį variantą, kuris sąžiningas būtų ir draudimo įmonėms, bet ir neapsimestų, kad nebuvo jokių klaidų padaryta krizės momentu. Pane Liuling. Oui, Madame la Présidente, euh, moi je voudrais. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš trumpai norėčiau sugrįžti prie savo pateiktų pakeitimų. Dėl kai kurių su jų tariausi su ponu Karas, kuris yra mūsų e, šešėlinis pranešėjas. Bet, kaip jau ponas Kozės sakė, e, viskas jau išdėstyta ir nebereikia grįžti prie detalių, bet reikėtų apriboti e, fizinių asmenų draudimo garantijų taikymą nes e, e, dėl to gali atsirasti labai daug įvairiausių sunkinančių veiksnių. Todėl aš siūlau nustatyti tam tikrą viršutinę ribą kompensacijoms. Mm, žinau, kad ne visi tam pritars, bet aš puikiai žinau, kad reikia galvoti apie gyvybės draudimą kaip e, finansavimo investiciją, finansavimo būdą, finansų kaupimo būdą. Ir mano nuomonė, e, dešimties tūkstančių eurų, pavyzdžiui, ribos nustatymas būtų visiškai normalus. O jeigu nenumatysime tos viršutinės ribos, atsiras visam sektoriu sisteminė rizika. Todėl aš mm, paprašiau pranešėjo atkreipti dėmesį į mano pakeitimą. Ačiū. Ačiū. Ponas Klins. Dėkoju. Kalbėsiu trumpai. Visų pirma, Man atrodo, kad šis pranešimas bando užpildyti labai svarbę spragą. Olė jau kalbėjo apie tai, kad 20 yra skirtingų sistemų ES. Mano, aš manau, kad jų yra tik 12. E, aišku, mums nepaisant to vis tiek reikia harmonizavimo, kiek įmanoma didesnio harmonizavimo, todėl aš negaliu pritarti tam, ką pasakė Piteris kad būtų taikoma eksante finansavimo galimybė kaip papildoma gal, galimybė. Mes turime kalbėti apie eksante finansavimą apskritai. Uh, Aš taip pat nevertinu teigiamai draudimo sektoriaus taip teigiamai kaip mano kolega Ole Schmidt, nes aš nes, turiu nesenos patirties, kai buvo įsilaužta į mano būtą čia Briuselėje. E, ačiū Dievui, aš neturiu nei brangenybių, nei papošalų ir nieko iš manęs nepavogė, netgi vyno butelius paliko vagis, tačiau aš turėjau keisti išlauštas būto duris. Ir nors sąskaita buvo labai nedidelė, Tačiau e, draudimo bendrovė galvo, e, mane, kad ji gali padengti tik mažiau negu pusę tos sąskaitos sumos. Ir tai iš tiesų yra susiję su žalos valdymo mechanizmų draudimo sektoriuje ir manau, kad mes čia turime e, negailėti draudimo įmonių, o reikalauti to, kas atitiktų vartotojų teisų reikalavimus. Taip pat reikia užtikrinti, kad draudimo bendrovė negalėtų taip greitai bankrutuoti. Pavyzdžiui, Vokietijoje mano draudimo bendrovė bankrutavo per keturis ar penkis metus. Ir tačiau, aišku, mes gavome visa, atgavome visas įmokas, niekas nieko neprarado, tačiau Vokietijos. Tačiau kai kurie Vokietijos, klient, Vokietijos vartotojai, lygiai taip kaip ir Airijos vartotojai, negavo dar iki šiol savo pinigų. Todėl manau, kad mums reikia užtikrinti vieningą struktūrą, kiek įmanoma labiau harmonišką struktūrą, kuri galiotų visoje Europoje kad nebūtų galimybės kažkaip išvengti tam tikrų taisyklių ir draudimas, gyvybės draudimas ir negyvybės draudimas, jų skirtumai čia apie tai daug kas kalbėjo, aš į tai nebesileisiu giliau. E, tai buvo, kas buvo pasakyta, buvo teisinga dėl buveinės valstybės principo, e, aš jam pritariu, tačiau equitable pavyzdys rodo, kad ne visą laiką galioja tas principas, ne visą laiką jis yra tinkamas. Taigi mes negalime tikėtis, kad e, patvirtinus šitą principą automatiškai išsispręs problemos, tam reikia laiko. Our... Vėl suteiksiu žodį pranešėjai, kad jis trumpai pakomentuotų. Um, Labai ačiū visiems už naudingus komentarus. Kaip žinote, didelė dalimi aš suprantu, kad nors ši diskusija labai gera vyksta ir aktyvi, mes sugebėsime pasiekti susitarimą. Nepaisant to, kad jūs sėdit vieną šalia kito ir nesutarėt, bet aš esu tikras, kad rasim kitokių salių. E, tai yra mūsų iniciatyva rengiamas pranešimas, todėl mes turime aiškiai pasakyti, kaip mūsų argumentai bus formuluojami, kaip mūsų pozicija atrodys, e, kad komisija neapsunkintų ES gyvenimo be mūsų indėlio. Todėl aš manau, kad mūsų požiūrio racionalumas yra labai svarbus. Atsakydamas Žan Poliui, noriu pasakyti, kad linkiu jam geriausios kloties. Žinau, kad Otmaras Karas yra labai užsijėmęs, žinau, kad jis nuolat atsakinėja į telefoną telefono skambučius ir šis klausimas jam labai rūpi. E, dėl automobilių draudimo, sveikatos draudimo, gyvybės draudimo e, jis labai daug pasisako ir kad ir kur bevyktume į Europos Sąjungą, dabar, kai žmonės laisvai juda, e, draudimas atlieka nepaprastai svarbu gyvenimą užtikrinant žmonių gyvenimo kokybę. Todėl labai svarbu sukurti sistemą, kuri užtikrintų, kad pasirašė sutartis, e, ba, e, draudimo bendrovės turi laikytis jų, ne taip kaip bankuose. Dar kartą dėkoju Žan Poliui. Olė, dėl skirtumas tarp gyvybės draudimo ir negyvybės draudimo. Jūs turbūt labai kreš, krešių priežasčių turit, kodėl tai turėtų būti įtraukta į, į šio dokumento apimti. Aš nemanau, kad mes kvailai pasielgsim, bet manau, kad mes suklystume, jeigu neįtrauktume negyvybės draudimą dabar. Uh, Ir todėl manau, kad kol kas jo reikėtų neįtraukti. Prisiminkim, kaip reguliuotojai kalba apie tas skirtingas draudimo rūšis. Mes žinome, kad e, rizika vertinama yra kitaip e, gyvybės draudimo atveju ir negyvybės draudimo atveju. Taip pat prisiminkim, kas yra sakoma mokume du. Ir manau, kad e, mes galėsime rasti kompromisą, kuris bus proporcingas savo dokumente. Bet aš dabar Nemanau, kad e, iš mūsų dokumento apimties dabar reikėtų išbraukti tam tikras draudimo verslo dalis. Dėl rinkos kliučių niekas nenori trukdyti žmonėms pirkti draudimo. Kuo daugiau auga draudimo kainos, tuo daugiau nuostolių patiria e, vartotojas jeigu tavo namas sudegs, e, tai e, e, nebus taip jau blogai, nes draudimas padengs, bet jeigu kaimyno namas sudegs, gali būti didelė katastrofa, nes galbūt kaimynas draudimo neturėjo. Svarbiausia, turim galvoti apie vartotojų apsaugą ir tai reikia daryti proporcingai ir subalansuotai. E, žmonės sėdintys šioje salėje turi daryti viską, kas įmanoma ir įmonės dirbančios šioje srityje taip pat turi padaryti viską gali. Svenas kalbėjo apie buveinės valstybės problemą. Ji yra labai aktuali. Jūs sakėte, kad pagal Equitable Life, e, Equitable Life atveju buveinės valstybės priežiūros uh, E, sistema nepasiteisino, bet Junktinė karalystė buvo ir buveinė, ir priimančiai valstybė. Ir aš žinau, kad tos įmonės klientai Vokietijoje galėjo pirkti polisus e, Vokietijoje ir Vokietijos sistema turėjo būti taikoma tai bendroviai prižiūrėti. Jūs dabar turite apie tai kalbėti ir tą viską išsiaiškinti. Aš manau, kad e, buveinės valstybės reglamentai dėl e, tos bendrovės priežiūros būtų buvę kur kas naudingesni šiuo atveju. Mes e, Equitable Life atveju Junktinėje karalystėje tą problemą sutvarkėme, buvo pritaikytos visos reikalingos priemonės. Mes turim kolegijas, mes taikome reikalingus įstatymus, mes turim žiūrėti, kas jau yra sukurta, nereikia nieko naujo sukūrinėti. Uh, Manau, kad į tai reikėtų pažiūrėti, apie tai reikėtų padiskutuoti. Aš norėčiau, kad taip atsitiktų, bet iš tiesų manau, kad šiuo konkrečiu atveju jau yra sutarta, kad buvo pakankamai priemonių ir nereikia išradinėti dviračio. Jeigu kas nors bando nustatyti žemus, minimalius reglamentavimo standartus, tai Aš savo dokumente tam prieštarausčiau turbūt ir bus parlamentarų, kurie bandys padidinti, pagriežtinti tos standartus ir diskusijose apie tai reikėtų kalbėti. E, mes negalime leisti valstybėms narėms, kurios turi negerą priežiūros sistemą, toliau tą sistemą plėsti. E, reikia galvoti apie maksimalų suderinimo lygį ir e, manau, kad e, kur kas plačiau reikėtų galvoti. Pateiksiu pavyzdį. Bankų kapitalas yra grinėjai pinigai, rinkose e, kalbama apie grinuosius pinigus, o draudime e, grinųjų pinigų nelieka. Viskas yra pervedimai ir operacijos. Safeguards are already in place. So let's consider Todėl pagalvokime, kas būtų galima padaryti Vokietijoje, pavyzdžiui, arba Švedijoje, Ole. Jūsų sistema yra gera, bet aš norėčiau, kad jūs pagalvotumėt e, dėl aukšt, viršutinių ribų nustatymo. Aš, ponė Astrid Liulink, manau, kad jūs esat e, geriausiai žinoma šio komiteto narė ir aš žinau, kad kolegos jūsų pakeitimus labai atidžiai žiūri. Manau, kad su kolegomis išėliniais pranešėjais apie tai dar pakalbėsim. Jeigu kas nors iš jūsų galėtumėt holistiškai vertinti šį dokumentą ir pažiūrėti, kaip jį galima suderinti su kitais pranešimais, tai e, parengtumėm tada dokumentą, kuris būtų rimtas iššūkis komisijai rengiančiai Baltąją knygą. Aš e, manau, kad mes e, galime e, pasiekti kompromiso ir ex ante bei ex post atveju. Aš pats pasisakau už ex ante mm, valstybėse, kur grėsmė kyla mokesčių mokėtojams ir e, verslas nedirba taip, kaip reikėtų. Negalima leisti valstybei įsiskolinti. Ex ante yra vienintelis būdas eiti į priekį proporcinga, mažesnė rizika galbūt būtų susijusi su profesiniu kompensavimu ar panašiai. Galbūt e, būtų galima ieškoti kitokių sistemų, bet aš sakyčiau, kad pirmiausia reikia surinkti reikalingos informacijos ir pasirūpinti, kad visi kaštai nekristų ant vartotojo perčių. Tikiuosi, kad mes pasieksim kompromiso. Aš tikiuosi, kad nenuliūdos visi mane mano pasisakymą išgirdė. Well, a, a good, uh, Ačiū. Labai geros išsamios diskusijos, išsamus pranešėjo atsakymai. Gegužės 24 dieną vėl sugrįšime ir tikimės, kad birželio antroji plenarinė sesijoje jau galėsime jį pateikti šį pranešimą. Ir toliau. Mm, Dėl indėlių garantijų sistemų aš žinau, kad komisija kalbėsi su pranešėju. Uh, pavėluotai prašymas pasisakyti, tačiau, na, nenoriu jums uh, nesuteiksiu žodžio, tai aš suteiksiu jums galimybę trumpai pasisakyti, ypač jeigu girsite mūsų pranešėją. Prašom. Na, uh, Ačiū pirmininkė, jei leisite, pakomentuosiu abu klausimus draudimą ir DGS dėl draudimo, dėl indėlių draudimo. Um, dėkoju už jūsų išsakytas pastabas, ypač vertinu uh, tai, ką Jūs pasakėte, kad reikia užtikrinti laisvą asmenų judėjimą, kad draudimo uh, tos visos sistemos turi atitikti e, Baltosios e, knygos dvasia, būtent ir buvo tokia, kad visos suinteresuotos šalis prie to prisidėtų. Jūs esate viena iš tų svarbiausios suinteresuotų šalių, taigi labai teidžiai klausėmės to, ką jūs sakėte. Proporcingumas be abejo čia yra raktinis žodis, proporcingumas. Žiūrėsime, analizuosime gyvybės ir negyvybės draudimo skirtumus, taip pat bankų ir nebankų skirtumus. Čia vienas dalykas turi būti aiškus, jeigu norime gerą darbą atlikti. Eksantė, ne, ne, neapsikvailinkime, ekspost yra procikliška, kuomet turime kažkokio tai lankstumo lankstumo dėl eksantėje čia galima galbūt kažkiek tai dėl tų sąlygų kažką numatyti. Tačiau manau, kad jeigu nebus ekskantė pasirinkta, galbūt kai kas galvos, kad iš tikrųjų ne e, problemų šaknis e, stengiamės pasiekti. Svarbiausia, kad sistema būtų tvirta. E, dėkojame už visą tai, ką Jūs pasakėte ir ypač mes galvojame apie pro, proporcingumą. Dėl DGS Tikrai pritariu tam, ką pasakė ir Ziman. Vienas dalykas dėl bazelio, dagės ir krizių valdymo labai svarbu, kad būtų pad, su, sujungta, tai kad būtų tam tikras ryšys. Galbūt su ponė Ferreira ir ponu Magajo mes tikrai padirbėsime gerai dėl krizių pagrindo kad nebūtų e, per, padariniai juntami taip pat ir ekonomikai. Ir taip pat dėl 1,5 procento indėliam. Taip, nedarykime dvigubo to padengimo, jeigu jie yra saugus, tai 1,5 procento užtenka, jeigu nereikia daugiau. Antras dalykas, daug kartų girdėjau. Ir apgailestauju, kad tas faktas yra neteisingas. Daug kas sako, kad komisijos pasiūlymas apima tik tai paybox funkciją. Deja, bet tai neteisi, netiesa. Komisijos pasiūlyme galvojame apie daug plačiau, ne vien tik tai paybox funkciją, būtent galvojame apie tai, kad valstybės narės galėtų eiti ir toliau nei, nei paybox. Tačiau kiti, kai kas galvoja, kad tai taip nėra ir ne, mes netgi prieš mėnesį parengėme aiškinamąjį dokumentą, kuriame pasakėme, kad valstybės narės gali ir netgi turėtų nueiti ir toliau ir imtis visų kitų reikalingų prevencinių veiksmų. Ir čia tai siesiu su pono Zimans pranešimu. Toliau Dėl draudimo, man atrodo, kad čia mes nieko procikliško nesiekėme daryti ir taip pat galvojame apie reguliaro, reguliaro atsiskaitimą, kad būtų galima sumažinti o, procikliškumą. Dabar dėl o, išmokėjimo laiko, tai būtent, kad būtų o, ekonomika skatinančios sistemos, kaip ponas Simon kalba, čia ar, ar tos penkios dienos, ar dar kažkiek. O, mano tarnyba ir, ir banko atstovai sako, penkios dienos nekelia problemų. Tai gerai, aš manau, kad jeigu galima per penkias dienas puiku. Dėl rizikos, jeigu norite išplėsti, galime išplėsti. 2,5-3 galbūt diferencijavimo galim, galim ir toliau nueiti. Turėkim tik omenyje, kad tai nėra uh, priežiūros, kuri būtų vykdoma kiekvieną dieną priemonė. Tai yra tik vieną kartą atliekamas įvertinimas, vieną kartą per metus. Jeigu e, e, veikla per nelik rizikinga, kitais metais banko gal ir nebeliks. Tai gal, galvodami apie plėtimą, turėkime omenyje, ką galima būtų, ką galima padaryti iš visų tą sistemą. Uh, Dabar dėl mokėjimų jūs pirmininkė sakėte, kokie yra variantai. Vartotojas, taip, vartotojas padėjo pinigus vieną valiutą, pasiima kitą valiutą, vartotojas prisima riziką. Ponas Simon sako, būtent laikas yra svarbus, kiek užtrunka pakeisti valiutą. Uh, gali užtrukti penkias minutės pakeisti, paimti valiutą, pakeisti ir išmokėti. Čia galbūt reiktų pamatuoti tuos dalykus. Ir kitas dalykas, tas signalas, kokį jūs norite duoti, ką jūs norite apsaugoti, kad galų galia tai yra vartotojas. Ir paskutinis dalykas, norėtumėm paramos naujai sistemai kad būtų pri, principiniai tam tikri skelbimai, kad pareiškimai, kad yra einama gera kryptimi, komisija gali tai pasakyti, tik tai galiu ap, apgailestauti, kad e, tarpusavio skolinimuose sutarimas, kas buvo galima teikti, buvo pirmasis žingsnis šią kryptimį, neišlaikyta nei čia, nei kitose dokumentuose. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų komentarus, manau, į tai bus atsižvelgta. Na ir dabar paskutiniai du šios dienos darbo tarkės klausimai. Kolegos, jeigu leistumėt, kadangi uh, dar neperėmė prie pakeitimo etapo, tai gal suteikime daugiau laiko pranešėms pristatyti savo pranešimus, o kitą kartą jau šešėlinėms galbūt suteiksime daugiau laiko, kai jau galėsime diskutuoti pakeitimus. Taigi visų pirma, pranešėjų pana Gunnar Hockmark dėl pasaulio ekonomikos valdysenos. Prašom. Uh, Ačiū pirmininkė. pristačiau pranešimo projektą jau ir jau gavau kai kurių nuomonių dėl šio projekto. kai Standard Poor pakeitė uh, JAV skolos įvertinimą, tai iš karto parodo, kaip, koks, kokia yra tarpusavio tarp, priklausomybė tarp įvairių šalių ekonomikos. Tai, kas įvyko JAV, aišku, turės įtakos viso pasaulio ekonomikos raidai. Tai yra akivaizdu. Ir, pavyzdžiui, ką JAV daro su savo indėliais ir monetarinė politika yra labai svarbu ir mums mes labai dažnai kalbame, kiek svarbi yra mums Kinijos valiutos politika ir taip toliau. Taigi labai svarbu yra kalbėti apie pasaulio ekonomikos valdyseną. Reikia siekti realistiškų tikslų, reikia užsibriežti tokių permainų poreikį, ką būtų įmanoma įgyvendinti. Mes turime galvoti apie tai, kas e, naujo yra būtina, ką mes matome per, visu, per, visą, per visus tos pasikeitimus nuo antro pasaulinio karo. Mes matome, kad pastaruoju metu labai svarbu, labai aktualiai pasijautė poreikis reformuoti visas globalias struktūras. Yra manau, reikia galvoti ne vien tik tai apie tai, kad naujo pasaulio ekonomikos valdysena išspręs visas problemas. Reikia turėti omenyje, kad mm, kai kurios iš tų problemų, su kuriamis mes susidūrėme, yra e, didžiųjų e, pasaulio ekonomikos pasikeitimų padariniai. Daugumą iš tų pasikeitimų mes sveikiname. Iš tikrųjų, per pasarosius 20 mečius pasaulio ekonomika labai sparčiai augo nuo 1 milijardo santykinio klėstėjimo sąlygomis gyvenančių žmonių. Dabar šiandien mes turime apie 4 milijardus santykinio klėstėjimo sąlygomis gyvenančių žmonių. Taigi augimas milžiniškas. Tačiau senosios ekonomikos nesugebėjimas prisitaikyti prie naujosios realybės yra didelis trūkumas ir todėl mano pranešime ir yra kalbama apie tai, kad dauguma problemų yra sąlygotos tų struktūrinių trūkumų, struktūrinių problemų kurios e, pastebimos senose ekonomikose, kurios dominavo pasaulio ekonomikoje. Manau, tai, ką mes Ma, čia turime aptarti, tai yra deficitas per, e, globalių požiūrio taškų ir taip pat diskusijos, pavyzdžiui, dėl valiutų. Kai kurie ekonomistai sako, ypač iš JAV, kad monetarinė politika yra labai uh, lanksti, negriežta ir tai, aišku, ekonomikai turi poveikio dėl, dėl valiutų, dėl kontrolės, dėl protekcionistinių priemonių. Didysis dešimtukas apie tai kalba ypač nuo krizės pradžios, kadangi pasaulio bendruomenė turi sutelti dėmesį į labai svarbės problemas, reikalauja spartaus reagavimo ir pagrindinio sutarimo, kad pagrindinės ekonomikos negali pasiduoti protekcionistiniams reikalavimams, protekcionistiniams interesams. Turiu pasakyti, kad pradžia darbo pakankamai efektyvi buvo, buvo priimta pakankamai svarbių sprendimų. Problema yra tik tai ta, kad uh, dauguma iš tų sprendimų nėra realybėje įgyvendinami. Trūksta stabilumo globalioje struktūroje. Todėl mano pranešime yra pabrėžiama didžiojo dvidešimtuko svarba kaip po tarptautinio dėrybų forumo svarba. Uh, labai svarbu ir kitos įsitvirtinusios organizacijos, pavyzdžiui, PPO ar TVF, kurios turi būti uh, pasaulio ekonomikos valdysenos šerdis. Ir didysis dvidešimtukas turėtų būti labiau sėtinas su stabilumu, su institucinė um, TVF struktūra. Manau, kai mes tengiamės jau toliau apibriežti, kaip pasaulio ekonomikos valdysena turi būti formuojama, manau, mes turime galvoti apie priežiūrą ir stebėseną monetarnių politikų, valiutų politikų, struktūrinį deficitą reikia analizuoti ir jo poveikį ekonomikai, taip pat tai, kaip susitarti dėl finansinio stabilumo. Manau, kad TVF visais šiais dėl visų šitų paskirčių turėtų būti esmė, šerdis. Didysis dvidešimtukas, kad ir koks svarbus jis būtų, vis tik tai e, jis yra labai toks šališkas e, objektas, labai priklausomas, nu, tarkim, nuo JAV prezidento kvietimų ar nekvietimų ir taip toliau. Bendrai vertinant, aš galvoju, kad reikėtų galvoti apie tai, kaip TVF galėtų tapti pasaulio ekonomikos valdysenos viso proceso, visų taisyklių e, širdimi. Socialdemokratų vardu panas Šikliūna. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, čia reikia dėkoti ponui Hokmarkui pirmiausia. Tai yra labai geras bazinis dokumentas, labai gerai išskirti akcentai ir labai geras pagrindas tolesnė mūsų darbui pagrindiniai tikslai yra surašyti. Jeigu paklaustumėm patys savęs, ko mums reikia šiame iniciatyvinėme dokumente, tai turbūt suprastume, kad pirmiausia reikia sustiprinti ES išorinį atstovavimą ekonomikos reikaluose. Mes turime kalbėti vienu balsu. Anksčiau, kaip žinia, kai kurios valstybės narės e, turėdavo labai stiprų balsą ir interesą pasaulinėme ekonomikos valdyme. Prisiminkim istoriją. Bet dabar turėtume kalbėti vienu balsu. Ir kad tai pasitiktų, turime stiprinti ES išorinį atstovavimą. Jeigu pavyks tai padaryti, tada ES gaus lyderės vaidmenį. Ir nekalbėsime tik apie valstybės narės. ES turės valstybės lyderės e, įspūdį, e, reputaciją pasaulinėse arenose. Taip pat reikėtų įvertinti narystę didžiajame dvidešimtuke. Aš nekritikuoju didžiojo dvidešimtuko, pastaruoju metu jis labai neblogai padirbėjo, tačiau mes turėtumėm patys savęs paklausti, kaip ponas Hokmarkas sakė. Mums kažkaip reikia jį institucionalizuoti Reikia jį kritiškai įvertinti. Ten atstovamos yra stipriosios ir silpnosios valstybės, didelės ir mažos valstybės, tai daroma objektyviai. Ir mes turėtume užtikrinti, kad kiekvienos valstybės interesai tame e, darinyje būtų atstovaujami. Prisiminkime, kad pasikeitė ekonominis e, kraštovaizdis, jeigu pažvelgtumėm į pasaulį dabar. Iškilo Indija, Kinija ir panašiai. Ir dabar padėtis nebėra tokia paprasta, kaip buvo anksčiau. Prisiminkime Bretton Woods Ir tada didžiosios valstybės, Junktinė karalystė, Junktinės Amerikos valstijos turėjo lemiamą balsą. Ir konsensusą pasiekti 1948 metais nebuvo sunku. Šiandien reikalai nėra tokie paprasti, todėl tas institucijas reikia sustiprinti išsaugant jų nepriklausomybę. Ir aš dabar kalbu daugiausiai apie TVF ir Pasaulio banką. Uh, Taigi, išlaikant jų nepriklausomybę, reikėtų dar užtikrinti, kad ten e, visos pasaulio valstybės būtų deramai atstovaujamos. Ir šiandienos politinė realybė taip pat. E, kai kalbam apie tarptautinį likvidumą, turim suprasti, ar jis yra apibrieštas pakankamai gerai ar ne. Jeigu pakankamai gerai, tai kur pusiausvėra. Dėl dolerio turbūt seniausias visų laikų klausimas. Ar ir toliau reikia naudotis nacionalinę valiutą rezervui prekybos, ar pereiti prie dolerio. Šiandienos S ir šios savaitės S ir P e, prognozija, manau, mus visus supurtė. O toliau pereiname prie struktūros ir balanso. Šį klausimą išspręsti visų sunkiausia. Jau vien eurozonoje patys matome, yra labai sunku tą sritį sutvarkyti. Žinom, kad problema egzistuoja, bet niekas nežino, kokie sprendimai iš tiesų yra. Ir tai atsispindės pasaulinėje arenoje. Galiausiai dėl reglamentavimo. Nors operatoriai yra globalinio masto, e, reguliuotojai nėra tokie. Galim pažvelgti per Atlantą, bet yra tam tikri finansiniai audito standartai, taip pat ir reglamentai. Aš manau, kad didysis dvidešimtukas turėtų peržiūrėti, pažiūrėjau, finansų reglamentą ir Junktinėse Amerikos valstijose, ir Europoje ir įvertinti, ar dėl to kyla problemų ar ne. Ar yra kokių netitikimų svarbių ar ne reglamente. Taigi, bendrai ši tema turbūt yra keliama pačiu laiku. Be abejo, ji yra svarbi, Nors aš turiu pripažinti, kad kai kas mano, jog šis klausimas yra grinai akademinis, jis jau daugybę metų svarstomas. Manau, kad dabar jau atėjo laikas šį klausimą svarstyti. Ne apie jokią ezoteriką čia šnekam. Mūsų nacionaliniai ekonomikai tai yra labai svarbu. Toms problemams, kurias mes jaučiame namie, tai yra aktualu. Šis ekonominis tsunamis ir krizė susidarė dėl, pusiau, dėl pusiausvyros tokos pasaulyje. Dėl to viskas e, prasidėjo. Todėl aš pabrėžiu, kad šis pranešimas yra labai svarbus ir aš labai noriu kartu su pranešėju bendradarbiauti ir teikti pasiūlymų pakeitimams. Hübner. Ačiū, ponė Hübner. Uh, labai ačiū. Tris dalykus norėčiau išskirti. Manau, kad krizė akivaizdžiai atsklendė ko trūksta, kas neveiksminga, kur trūksta kompetencijos. Ir dėl krizės atsirado tokios neformalios institucijos kaip didžysis dvidešimtukas, kuriame veikia naujos veikėjos. Šiame pranešime mes kalbame apie tas neformaliasias institucijas, tokias kaip G20 ir tos temos iškelimas yra labai svarbus, nes ta institucija yra labai pragmatiška ir realistiška. Tuo pat metu e, tai yra politiškai teisinga institucija, nes yra įtraukimas valstybės, kurios anksčiau likdavo nuo šalyje. Bet tos institucijos turi būti skaidrios ir jų vizija turi būti bendra, ko, ko kol kas trūksta. Aš norėčiau pabrėžti, kad reikėtų labai atidžiai pagalvoti apie tas neformaliasias institucijas ir pagalvoti, kaip jas galėtume pagerinti, ypač užtikrinant jų e, skaidrumą ir atskaitomumą. Antras dalykas. E, šiame Gunaro siūlomame bazinėme dokumente yra siūloma e, aptarti eksant ir ekspost pasaulinį disbalansą. E, šis ryšys yra labai stiprus ir svarbus, bet taip pat supraskime, kad pasaulinė valdysena yra reikalinga, nes pasaulinėms rinkoms, kaip ir bet kokioms kitoms rinkoms, reikia taisyklių. Todėl tas institucinis, sisteminis aspektas yra labai svarbus ir e, mes turėtume pagalvoti, kaip geriau galėtume suformuoti tą pasaulinį nevaldymo sistemą. Tai yra reikalinga pasaulio rinkoms, įskaitant ir finansinėms rinkoms. Paskutinis, mano nuomonė, svarbus dalykas. Man atrodo, kad pasaulinėje pinigų sistemoje vyksta labai dideli pokyčiai, nulemti tam tikrų faktorių. Kai kas sako, kad formuojasi dar labiau daugiapolarinė sistema. Mano nuomonė, čia reikėtų išreikšti mums e, ES savo preferencijas, ko mes norime iš tos naujai atsirandančios pasaulinės e, pinigų sistemos. Komenda. Tik labai trumpas komentaras. Galiu tik sutikti su tuo, ką kolega Šikliūna ir Danutė sakė ir kiti Manau, kad e, vos atsiradęs didysis dvidešimtukas pradėjo dirbti labai gerai ir veiksmingai. Ir mes turėjom labai daug lūkesčių. Man susidaro įspūdis, kad dabar tie lūkesčiai blėsta, kadangi daugelio akise krizė jau baigėsi ir nebėra tiek skaudi, kokia buvo. Vėlgi dominuoja nacionaliniai interesai, ir labai svarbu rasti formalių būdų pertvarkyti didįjį dvidešimtuką. Reikia sukurti tokį formatą, kuris e, nuspręstų, kokios turi būti privalomos priemonės. Dabar egzistuoja neformalios diskusijų grupės. Susitikimai vyksta pačiu laiku, gerai keičiamasi nuomonės, bet sprendimai nėra privalomo pobūdžio. Reikia privalomo pobūdžio sprendimų. Kadangi aš dirbu krizės komitete, kuris būtent tą patį klausimą svarsto ir mes dabar rengiame galutinį pranešimą, tai aš jūsų, ponė Gunarai, paprašyčiau dalyvauti mūsų komiteto diskusijose. Kai bus parengtas mūsų galutinis dokumentas, jis turėtų duoti tokį pat signalą, kaip ir jūsiškis pranešimas. Negalima, kad iš Europos parlamento sklistų skirtingi signalai. Ačiū. Dabar vėl žodis pranešiai. Apibendrinkė diskusiją. Thank you very much. Labai ačiū. Labai išmintingai ir konkrečiai kalbėjo kolegos. Aš žinau, kad yra du svarbus dalykai. Apibrėžiant galimybės ES e, įgyti vieną balsą pasaulinėje ekonomikos valdymo sistemoje. Labai dažnai pamirštame, kad stambiausia ekonom, ekonominis subjektas pasaulyje yra ne Junktinės Amerikos valstijos, ne Kinija, o Europos Sąjunga. Ir labai didelis minusas mums yra tai, kad mes šią savo poziciją negalime pasinaudoti. Taip pat mes galėtume prisidėti prie pasaulio ekonomikos pertvarkymų ir galėtume įvertinti savo globalesnį perspektyvą ir padaryti didesnės įtakos. Antras dalykas, kalbėjome apie tai, kad didysis dvidešimtukas turėtų būti labiau atskaitingas, atsakingas, skaidrus, formalus. Ir tada mes priartėsime prie tarptautinio valiutų fondo. Realybėje tada supanašės tie dariniai. Nes tas fondas yra pasaulinė organizacija. Tai yra formali institucija, apimanti visų valstybių ekonomikas. Aš turiu pasakyti, kad didysis dvidešimtukas Sutinku su visais, kurie kalbėjo apie jį ir aš pabrėžiu jo reikšmę. E, atliko, atlieka svarbu vaidmenį, bet per paskutinį susitikimą nebuvo priimta jokių padarių išvadų. Ne tik todėl, kad tos išvados nėra juridiškai privalomas, bet ir dėl kitų priežasčių aš jas taip įvertinčiau. Gali būti, kad rytoj didysis dvidešimtukas virs didžiuoju penketuku, nes e, būtent E, stambiosios vyriausybės turi įvertinti, e, turi priimti reikalingus sprendimus. Visai atsitiktinai e, reikalai susiklostė taip, kad e, mes neskiriam tiek daug dėmesio jos primtiems sprendimams, e, kaip kad reikėtų. Aš manau, kad mes visi suprantame, jog reikia bendrų taisyklių finansinėms rinkoms ir bendro požiūrio į tai, kaip galima tvarkyti ir kontroliuoti pinigų politiką, struktūrinį deficitą ir valiutas. Žinoma, galima prie to prirašyti absoliučiai viską, bet kuo daugiau mes čia apimsim, tuo daugiau e, sumažės galimybė pasiekti kažką konkretaus ir racionalaus. Aš norėčiau pabrėžti kolegoms, kad šiame procese reikia e, sutelkti dėmesį. Visi komentarai, kuriuos aš jūsų išklausiau, yra toje dvasioje, bet labai svarbu, kad mes būtum realistai, nes kitaip nepadarysim įtakos tam, kas vyksta. Ir dar vienas dalykas, mano pastaba būtų tokia, kuo atskaitesni mes, ats, atskaitingesni mes būsime, kuo e, mes norėsime sukurti didį dvidešimtuką didį E, kaip institucija, kurie skaitinga, skaidri, tarptautinė ir panašiai, tuo arčiau jų prinašės prie, prie TVF. Ačiū kolegos, pakeitimų pateikimo terminas gegužės 10. Dabar o balsuosime gegužės 14 dėl pagrindinių pakeitimų. Taigi pats laikas teikti pakeitimus. Dabar perinam prie paskutinės diskusijos mūsų komitete ponios Esaje pranešimas dėl kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techninių reikalavimų ir reglamento numeris 924-2009 dalinis keitimas. Ačiū pirmininką, kal... pasistengsiu kalbėti trumpai. SEPA, tai yra bendras, bendra mokėjimo eurais erdvė. yra remiama ir Europos parlamento, ir komisijos Europos centrinio banko. 2008 metais SEPA pervedimai ACT buvo pradėti per STD 2009 metų lapkritį, tačiau perėjimas prie naujų sistemų buvo labai lėtas. 2010 spalį, tai yra dviejiems metams praėjus nuo ST, ta dalis tarp visų sandorių patvarkytų per tarpuskaitos ir atsiskaitimo mechanizmų e, buvo tik tai 0,9 procento, STD buvo tik tai 1 e, procentas. Tai akivaizdu, kad reikia teisės aktų dėl šio pereimo 2009 kovo ir 2010 kovo rezoliucijose Europos parlamentas paragino, čia aš dabar pacituosiu, kad reikia aiškios tinkamos galutinės datos, kuri būtų ne vėlesnė nei 2012 m. gruodžio 31 diena, perimo prie SEPA instrumentų. Sureagavau į tai, ragindama patvirtinti ankstyvą datą, kadangi kitaip tie, kurie jau perėjo, būtų nesažininga situacija sudaryta viena ar dvi galutinės datos, deleguoti aktai, netaikymas, didelės vertės mokėjimai. Tai būtų lygiai kontroversiški klausimai, kuriuos dabar ir aptarsiu. Visų pirma, galutinės datos. Siūlau, kad būtų tik tai viena galutinė data, tam, kad būtų pigiau ir lengviau pereiti prie tos sistemos. Tai būtų dviejai metai nuo reglamento įsigaliojimo tam, kad e, migravimą, pervedimą būtų galima prie naujų sistemų ir naujose valstybėse padaryti. Viena galutinė data būtų paprastesnė visuomeniai, informavimo sistemose būtų galima viską lengviau padaryti. Dabar dėl deleguotų aktų tinkama būtų, kad komisija turėtų deleguotas galės pakeisti techninius reikalavimus, tačiau tik tai techninius. Tad dauguma reikalavimų kurie laikomi pagrindiniais, perkeliau iš priedo į reglamentą, taigi delegavimo apriepti sumažinau. E, naudojantis deleguotomis galiomis, komisija turėtų konsultuoti su atitinkamoje suinteresuotomis šalimis, tai būtų SEPA taryba, SEPA e, ekspertų grupė ir taip toliau dabar kas perkelta iš priedo į reglamentą, tai daugiausia yra vartotojų apsaugos nuostatos dėl tiesioginių kreditų čia, kad nemokėtojai ar a, skolininkų bankai turėtų a, tas prievalės. Čia, manau, pasirinkimas buvo neteisingas. Vartotojams reikalinga tinkama apsauga, kuomet yra pereinama nuo debitorių prie kreditorių. Dabar MIF daugia šaliai mokesčiai. Čia komisija siūlo MIF tik tai sandorių mokesčius, kuomet e, mokėjimas yra at, at, e, atsisakyta įvykdyti ar jį nukreipta kitur. Aš bandžiau ieškoti kompromiso, kad būtų galima MIF tęsti e, sandoriams per ilgesnį laikotarpį kad neįvykti MIF būtų vienodi visose valstybėse narėse ir palaipsniui mažėtų. Reiktų laikyti, galvoti, kad MIF taip pat irgi suvienodėtų ir galų gale visose valstybėse narėse pasidarytų vienodi, kad tokiu būdu būtų vienodos veikimo sąlygos tarp visų paslaugų teikėjų. Dabar dėl netaikymo reikalingas tam, tam tikras pereinamasis laikotarpis, tačiau jis turi būti kaip galima trumpesnis. Pavyzdžiui, Vokietijos LV, tarkim, tiesioginis e, debito mokėjimas yra naudojamas tiesiogiai nuo kortelės nurašant pinigus ir mokėtojai galbūt nežino, kad e, jie naudodami kortelę generuoja tiesioginį debitinį mokėjimą. Esu tikra, kad konkurencija sustiprės mokėjimų sektoriui taip pat ir per šį reglamentą ir tokiu būdu mokėjimų kaina sumažės ir per trejus metus bus įmanoma arba mm, LV ir MIF mokesčius padaryti taip, kad jie atitiktų SEPA reikalavimus ar kad būtų SEPA pakaitalai. Ir dėl paskutinio klausimo, ką norėčiau pabrėžti, tai būtų didelės vertės mokėjimai. Man atrodo, jiem neturi būti taikomas šis reglamentas iš viso. Reikia tik tai pasirūpinti, kad ši nuosta nebūtų netinkamai naudojama. Ką noriu pabrėžti, tai Tokie būtų pagrindiniai dalykai. Ir aš noriu padėkoti tarybai ir komisijai, taip pat šešėlinėms pranešėjams už gerą bendradarbiavimą ir lauksiu toliau vaisingų diskusijų ir bendradarbiavimo ateityje. Um, uh, Ačiū. Tai abu šešėliniai pranešėjai, Sofija Intelt iš Aldė. Uh, Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už tai, kad atliko tikrai labai didelį darbą ir nuo pat pradžių įtraukė šešėlinius pranešėjus labai aktyviai, labai maloniai. E, nuo savo frakcijos tikrai labai paremčiau tą požiūrį, kurios jį laikosi dėl vienos bendros datos praėjus dviejams metams. Taip, tikrai. Uh, reikėtų pagalvoti, kokia tada ta turėtų būti, tačiau aš manau, kad tikrai turi būti kaip galima greičiau, kiek įmanoma greičiau. Tada ta, juk tai nėra kažkas tai, kas taiga atsirado, mes jau dešimt metų su tuo dirbame, taigi jau laikas. Pritariu ir jūsų uh, požiūriui, kad reikia riboti tuos techninius reikalavimus ir jos reik, pagrindą reikia sukelti reglamentą, priedė palikti tik tai techninės detalės, reikia išanalizuoti, ar priedė tikrai nėra palikta tų um, techninių reikalavimų, kurie yra lemiami. Dabar dėl MIF, dėl daugia šalių tarbankinio mokesčio, siūlomas pereinamasis laikotarpis. Uh, dabartinė tvarka bet kokiu atveju nustos galioti, aš neatsimenu, bet man žalvo poros metų bet kokiu atveju. Siūlomas pereinamasis laikotarpis yra ilgesnis nei dabartinės tvarkos uh, galiojimo pabaiga. Tai aš manau, kad reikėtų su komisija padirbėti ir kaip galima greičiau atsisakyti to, tos dabartinės senosios tvarkos, nes um, ta dabartinė tvarka dėl MIF, dėl daugia šalio tarbankinio mokesčio gali sukurti um, nesažiningas sąlygas, ypač naujai pateinantiems į rinką. Dabar dėl uh, dėl kai kurių e, reikalavimų netaikymų, dėl tam tikrų nišinių produktų, taip, Ir dar porą dalykų. Dėl vartotojų um, informavimo labai daug kas sako, kad oi, mums reikia daug, daugiau laiko, nes vartotojai apie tai nieko nežino. Tai aš tada visiems sakau, o tik ko jūs neinformuojate žmonių, pradėkite jau dabar informavimo kampanijas, pradėkite jau dabar ruoštis ir nelaukite to galutinio termino, nelaukite, kol jau laikas praeis ir tik tada pradėsit ruoštis. Uh, tai yra data, iki kada reikia kažką padaryti, o ne kada reikia pradėti dirbti. Mm, gal čia revoliucinga tokia mintis, bet tokia taip yra. Ir paskutinis dalykas, turime labai didžiai peržiūrėti visą tekstą ir išanalizuoti, ar nebūtų kokių kliūčių sukurta naujoms produktams, naujoms paslaugoms, uh, naujiems nebankinių paslaugų teikėjams. Čia, manau, tikslas yra sukurti mokėjimų rinką, mokėjimų erdvę, kuri suteiktų kaip galima daugiau galimybių vartotojams ir paslaugų teikėjams. Taigi reikia pasirūpinti, kad neprikurtumėm kažkokių tai kliūčių, kurios trukdytų naujoms paslaugoms, naujiems rinkos dalyviams prisijungti. Priešingai mes turime sukurti palankės sąlygas, bet aš sutikra, kad pranešė pritarė mano tokiams mintims, bet kokiu atveju. Ačiū. Jeigu žaliųjų vardu. Visų pirma, norėčiau ir aš padėkoti pranešėjai ir visiems kitiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Mes žinome, kad tai yra tema, e, kurią labai stebi mūsų rinkėjimai. Tai yra tas rytis, kur finansinės paslaugos yra labai priartėję prie piliečių. Taip pat turėčiau pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse narėse, tame tarp ir mano valstybėje narėje, problemos yra susijęs su tuo, kad e, vidaus rinkoje mes norime turėti bendrą mokėjimų erdvę ir tai jau peržengia visas įmanomas ribas. Vėl yra labai teisinga, kad būtų nustatyta data, kada turėtų būti galutinai sukurta ta sistema ir manau, kad nėra prasmės vis atidėlioti tą terminą. Taip pat yra sirgi, skirtingi terminai numatyti skirtingiams sektoriams, tačiau aš manau, kad tai nėra tikslinga, tai kuria tik didesnį biurokratinį aparatą ir, ir galiausiai tai labiausiai, dėl to labiausiai nukentės maži rinkos veikiai ir aš manau, kad po 24 mėnesių turėtume baigti šios sistemos kūrimą taip pat turime atsižvelgti į daugelio žmonių rūpešius ir tai visų pirma yra susiję su tuo, kad piliečiai laukia pagalbos e, tame pereimo procese, kai bus pereinama prie naujų numerių ir tą pagalbą būtų galima teikti labai paprastai per internetą arba tiesiog paprastai, kad nauji IBAN arba PIK numeriai e, galėtų būti išspausdinti ant kreditinių kortelių ir EC kortelių. Kai kurie bankai tą jau daro, aš negaliu suprasti, kodėl kitiem bankam nepavyksta to padaryti padaryti. Iš tiesų čia mums reikia e, labai atviros viešos komunikacijos šią temą ir noriu pasakyti, kad visi bankai privalo padėti savo klientams įgyvendinant e, šios reikalavimus. Ir siekiant daugiau europizacijos, e, aišku, iškils ir kaštai ir dėl to mes turime užtikrinti uh, tam tikras garantijas. Mes žinome, kad šioje srityje rinkos veikia nepakankamai gerai ir mes turime teikti tam tikras garantijas piliečiams, kad e, pa, per, pervedimų e, kaštai ne, ne, ne kliūtų tik piliečiams ir mes turime e, siekdami europe, europeizacijos siekti ir didesnio efektyvumo ir daryti viską, kad neauktų kaštai. Toliau kitas klausimas susijęs su. Su, e, susijęs su e, tiesioginio debeto operacijomis mes jau turime tinkamai veikiančias sistemas ir turime ieškoti vieningo sprendimo, kuris atitiktų e, to, įvairius reikalavimus. E, transakcijų, tai yra pavedimų kaštai turėtų būti e, kiek įmanoma mažesni. Mes negalime e, leisti savo sukurti tokį modelį, kuris padidintų pavedimų kaštus, kad jie išauktų, jie taptų didesniais negu jie yra dabar ir tai labai skaudžiai e, paliestų mūsų klientus ir mažas įmonės. E, manau, kad tiesioginio debeto operacijos turi e, paklūsti kriterijams ir jos turi būti jos turi atitikti tam tikrą standartų sistemą, mes turime eu, eu, sueuropinti esamą sistemą. Toliau kitas e, svarbus aspektas Reikia kalbėti, kad e, taip pat apie vartotojų pa, apsaugą. Mes turime daryti tokias paskatas, kad būtų baudžiama už blogus neteisingus nurašymus nuo sąskaitos ir kad tose valstybėse, kuriuose yra leidžiama tai daryti, būti atitinkami mokesčiai įmami už tai. Toliau kitas demokratinis klaus, su demokratija susijęs klausimas. Mums reikia reglamentuoti, demokratiškai reglamentuoti atsiskaitimus Europos erdvėje. Mes negalime toleruoti tokio, tokio dalyko, kai Europos mokėjimų taryba pati save reguliuoja ir ten įvairūs mokslininkai dalyvauja valdyboje, tačiau galiausiai jie reguliuoja tik patys save, todėl manau, kad mūsų pasiūlymo tolimesnis žingsnis būtų tolimesnis šios sistemos demokratizavimas. Aišku, kredito institucijos turi taip pat dalyvauti šiame procese, jos, taip, jos turi daugiausiai interesų, tačiau e, su atsiskaitimai susijusios taisyklės turi būti demokratiškos, jos turi būti priimtos demokratinėme procese ir negalima toleruoti to, kad pačios tos kredito įstaigos reguliuotų pačios save ir pažeistų vartotojų apsaugos taisyklės, nes tok, toks, tokia sistema būtų de, nedemokratinė. Todėl aš norėčiau, kad mes visi pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai ir mūsų komitetas už, e, užtikrintume demokratinės taisyklės e, tarptautinio atsiskaitimų srity. Ir ne, nesuprantu, kodėl šioje srityje nebūtų galima pasitelkus deleguotus aktus nustatyti esminės gairias Nebūtinai visi sprendimai turi būti priimami plenarinėje parlamento sesijoje, tačiau jeigu mes norime atsižvelgti į savo piliečių lūkesčius ir baimės, tai tuomet turime ieškoti demokratinio sprendimo. Ačiū, ponas Huntis. Guė frakcijos vardu dar e, socialdemokratų frakcijos atstovas ir paskui vėl žodis pranešėjui. Todėl prašiau labai trumpai išnekėti, nes po dešimt minučių baigsis vertimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už jos darbą ir to jau pasakysiu savo pastabas. Manau, kad iš šį klausimą mes neturime, neturėtume žiūrėti kaip grinai techninį klausimą. Aišku, čia yra tam tikri techniniai dalykai, kuriuos reikia atsižvelgti, tačiau ši diskusija rodo, kad mes čia turime nepamiršti ekonominės ir socialinės dimensijos. Ir svarbiausias dalykas turėtų būti piliečio ir vartotojo apsauga, o tai reiškia paslaugų patikimumą, sažiningumą ir taip pat kiek įmanoma mažesnius kaštus ir užtikrinimą, kad tie kaštai neauks. Mes turime ginti vartotojų interesus ir kaštai. E, susiję su tiesioginio debeto operacijomis ir, ir mokėjimais neturėtų tekti tik tai piliečiams. Yra neskaidrus ir labai aukšti mokesčiai ir mes turime jų atsisakyti, siekdami įgyvendinti e, SEPA. Taip pat turime pasirūpinti, kad apsaugotume vartotojus nuo įvairių apgavyščių, sukčiavimo atveju, nes įvairios studijos rodo, kad būtent atsiskaitant elektroniniu būdu įvyksta labai daug įvairių apgavyščių sukčiavimo atveju. Ir aš nežinau, ar komisijos pasirinkta CNF sistema yra pati geriausia, nes kontrolę turėtų perimti ne bankas, ne, ne kliento bankas, E, tai yra, nes pagal tą sistemą kont kontroliuoja ne e, gavėjo bankas, bet e, pavedimą darančiosios šalies bankas. Nežinau, ar šita sistema yra teisinga. Toliau kitas svarbus dalykas yra informacijos teikimas. E, tai nėra toks paprastas dalykas norėčiau pabrėžti, kad e, tam tikra visuomenės dalis, e, pavyzdžiui, senyvo amžiaus žmonės arba žmonės, kurie nelabai moka elgtis e, su, inter, elgtis su internetu, internetinėmis sistemomis, jie tokie, tokie visuomenės dalis taip pat turi būti informuota, juos taip pat reikia atsižvelgti, nes tokių žmonių skaičius yra pakankamai nemažas. Toliau dėl terminų. Aišku, mes turime nustatyti kažkokią aiškę vieningą datą, vieningą terminą, tačiau taip pat turime turėti omenyje, kad bus įvairių skirtumų, yra įvairių skirtumų valstybėse narėse ir vienoms valstybėms narėms pavyks greitai prisiderinti, kitoms reik, reiks ilgesnio termino. Aš paremčiau vieną terminą, kaip suprantu, už tai būtų ir pranešėja, tačiau mes turėtume atsižvelgti į visas harmonizavimo sąlygas, kad tikrai galėtume įgyvendinti SEPA, tai yra tą e, bendrą mokėjimų erdvę. Taigi, manau, kad visi dėsime pastangų, kad taip įvyktų. Really briefly. Ačiū, kad taip trumpai kalbėjote ir aš tikiuosi, kad e, Ponas Padar irgi trumpai pakalbės. Tikrai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui už tai, kad jis siekia kompromiso nuo pat pradžios. Nemanau, kad šiam reglamentui reikia pagrindimo. Jis tarnauja tikslui įgyvendinti visapusiškai vieningą rinką. Aš remiu pranešėją, kad jis nustato tik vieną datą ir sako, kad išimčių laikotarpiai turėtų būti trumpi ir turėti konkrečią pabaigos datą. Thank you. Okay. Ačiū. Toliau pranešėjas mus išgirdo. Terminų pateikimas. Pakeitimų pateikimo terminas 16 gegužės. Ir birželio 14 tolesnėje diskusijoje dar kartą aptarsime šį klausimą. Dėkuoju visiems. Dabar žodis pranešėjai. Džiaugiuosi, kad mes visi sutikome dėl greito tvarkaraščio. Tai ypač e, svarbu, kai galvojame apie galutinės datos nustatymą visame reglamente. Tik labai trumpų komentarų turiu. Sutinku su Sofija Intvelt ir ponu Šuntis, kad reikia geros informavimo kampanijos vartotojams ir visuomeniai, kad e, būtume tikri, jog tas perkelimas vyks e, kuo greičiau ir sklandžiau. E, visi šešėliniai pranešėjai kalbėjo apie vartotojų apsaugos straipsnius ir jų reikšmę. Aš esu tikra, kad mes galėsime atidžiau juos pažvelgti ir užsitikrinsime, kad viskas būtų gerai suformuluota. Aš iš tiesų noriu sukurti kuo saugesnės garantijas vartotojams. Be visuomenės pritarimo šio teisės akto nepriimsime. Manau, kad tai ir buvo pagrindiniai iškelti e, klausimai. Dėl ELV buvo pateiktas pono Gygold klausimas. Aš e, pasakiau komentarą, bet jūs galite įvertinti ir kaip klausimą. Um, what, what actually, because... Neprisimenu, ką jūs pasakėt. Aš klausiausi vertimo iš vokiečių į suomių ir nelabai supratau, kas buvo sakoma. Shadows, uh, but, uh, uh, Tarp šešėlinių pranešėjų mes galėtumėm tai pasiaiškinti, bet iš esmės aš norėjau pasakyti, kad reikia užtikrinti, kad uh, tai, ką gausime vėliau, tą, ką sukursime vėliau, būtų bent jau tiek pat kokybiška, ką, kiek ką turime dabar. Taigi daugiau Europos turi reikšti pigesnius sprendimus ir didesnę vartotojų apsaugą. Manau, kad šie srityje tą galime pasiekti. Bet e, mes negalime kurti sistemos, kuri būtų pigi, e, veiksminga, bet vėliau atsirastų brangesnės kainos ir operacijų kainos būtų didesnės negu dabar. Ir tada bendrose sistemose operacijų kaštai šauks ir tai neprisidės prie bendrosios rinkos gero funkcionavimo. Kol kas konsensuso dar nepasiekėm ir manau, kad šiuo klausimu dar turėsim padirbti. Yes, exactly. Laiko nebėra, prašyčiau greičiau apibendrinti. Manau, kad šis reglamentas leis padidinti konkurenciją ir sumažinti kaštus vartotojams. Um, Ačiū. Belieka jums palinkėti gerų atostogų ir gerų Velykų. Kitas e, posėdis gegužės antrą dieną 15 valandą. Ačiū kolegos už bendradarbiavimą ir už tai, kad padėjot man pirmininkauti.